čia su mumis dalyvauti, vyksta didžiuliai transporto sutrikimai. Taigi savo vardu ir visų, kurie su tuo klausimu yra susiję, aš e, norėčiau, ponė pirmininkė, paprašyti atidėti šį klausimą į lakryčio mėnesio sesiją pirmininkė, nemanau, kad dėl to kiltų kokių problemų, bet aš turėčiau pasiteirauti kolegų. Jeigu nebūtų prieštaravimų, tai tada devintąjį klausimą, devintąjį punktą atidėtume. Dabar siūlau patvirtinti darbo tvarkės su jos pakeitimais. Dabar Liepas 15 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas jei nebūtų prieštaraujančių, tuomet laikytume, kad Tas protokolas yra patvirtintas. Pirmininkės pranešimai. Norėčiau informuoti kolegas, kad ponas Vylander yra Austrijoje, atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje. Ir turiu pasakyti, kad po balsavimo ir trumpo pataisų pristatymų aš turėsiu galimybę pristatyti Jums komisarą Šefkovič. Tai bus jo pirmas apsilankimas komitete. Kaip gerai žinote, mes ponui Šefkovičiui esame nusiuntę klausimų sąrašą ir jis į juos pabandys atsakyti. Pana Šefčiovič bus su mumis apie valandą, vadinasi, turėsime ir atitinkamai riboti savo pasisakymų laiką, kad komisijos narys galėtų padaryti tam tikrą politinę įžangą, jau paskui galėtume surenkti diskusiją. Taip, taip pat komisarui esame nusintę peticiją 1028. -ąją peticiją dėl e, pažeidimų procedūros. Po to, kai pasisakys komisaras Ševčiovič, pereisime prie peticijų, kai kurių jų autoriai dalyvaus, ypatingai 10, 11 ir 12 punktuose minimų peticijų autoriai dalyvaus posėdyje. 18 punktas. Čia analizė apie nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos. Laukiame posėdyje Europos ombudsmeno. E, yra tam tikrų pokyčių, tam tikrų įvykių įvykę. Europos teisingumo teismas e, išsisakė dėl e, Bavarijos Leiger bylos. Rytoj apie tai kalbėsime po koordinatorių posėdžių. Taip pat a, turime priimti pranešimą apie a, susipažinimo misiją Katanijoje. Na ir rytoj po piet taip pat draugė su AFKO komitetu surenksime bendrą posėdį, kuriame dalyvaus ir nacionalinių parlamentų atstovai. Dvidešimt 22 punkte minimos peticijos autoriai dalyvaus mūsų posėdėje. Čia eina kalba apie pokyčius renkant Europos parlamentą. Turiu pasakyti, kad 56 punkte minima peticija yra išbraukta, nes iš peticijos autoriaus esame gavę naujos informacijos. O dabar, jei tolesnių pastabų nebūtų, ne, yra pastabų, prašom. Ar tai jau e, mes dabar svarstame kitus darbo atvarkės klausimus, rytojaus posėdžiui, turime 1667 peticiją, e, norėčiau paprašyti, kad rytoj būtų ši peticija įtraukio, svarstoma su kitomis A grupės peticijomis per rytojaus posėdį. Ten kalba eina apie turto nusavinimą Ispanijoje, nesumokant kompensacijų ir e, vykstančias teisinės procedūras bei žalos atlyginimą. Tai būčiau dėkingas, jeigu rytoj tą peticiją galėtume išnagrinėti kartu su kitomis A grupės peticijomis. Pirmininkė, ačiū. Raštu teikiamos peticijos taip pat yra nagrinėjimas taip, kaip oficialios komiteto nuomonės, jeigu kolegos tam neprieštarauja. Gerai, dabar penktasis darbo atvarkės punktas. Tai yra 2009 metų Europos ombudsmeno metinės veiklos pranešimas. Pranešėja šio klausimu yra kolegė Nedelčiava. Yra pateiktos pataisos. Jeigu ponė Nedelčiava nenori kalbėti šio klausimu, tai iškart pradėsime balsuoti. Gerai, galime iš karto pradėti balsuoti. Yra tik viena pataisa šiam pranešimui pasiūlyta. Šešioliktam punktui. Kas už šią pataisą? Kas prieš? Susilaiko. pataisa patvirtinta. Dabar balsuokime dėl viso pranešimo, kas už, kas prieš, susilaiko. Pranešimas patvirtintas, vienas komiteto narys susilaikė balsuojant. Dabar balsuojame dėl pranešimo su visais pakeitimais už prieš susilaiko pritarta. Vienam kolegai susilaikęs. Dėkoju kolegijai Nedėlčiavui už atliktą darbą. Toliau šeštasis darbo tvarkės punktas, prašymas dėl Europos ombudsmenų specialiosios ataskaitos, remiantis rekomendacijos Europos komisijai projektu dėl skundo 676-2008 RT pranešėja šio klausimu, kolegė Palėdėlė, ar ji norėtų kalbėti? Aš norėčiau nuširdžiai padėkoti visiems komiteto nariams už jų paramą rengiant šį pranešimą. Aš manau, kad šis pranešimas, kuriam nebuvo siūlyta jokių pakeitimų, galėtų būti laikomas paramos ženklų e, Europos ombudsmenui ir pasitarnauti signalu komisijai, e, kad mes remiame ombudsmeno darbą. Mes balsuosime be balsavimo sąrašo dabar dėl šio pranešimo. Tai yra premjera, pirmą kartą tai balsuojame pirmininkė Pakeitimų pateikta nebuvo, tai reiškia, kad balsuosime tik tai dėl pranešimo dabartinės redakcijos. Aš šešėlį panašiai pana Bazėskų norėtų ką nors pasakyti. Kadangi nėra pateikta pakeitimų, tai e, Europos liaudės partija balsuos už šį pranešimą. Ta tik norėjau pranešti. Ačiū, pirmininkė. Gerai, tuomet norėčiau skelbti balsavimą dėl šio pranešimo, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pranešimui pritarta vienam kolegai susilaikius. Dėkoju kolegai Paliedėlį. Toliau balsuokime, tiksliau svarstykime 7 darbo tokias punktą nuomonė dėl 26 ES teisės taikymo kontrolės ataskaitas. Aš pati esu pranešėjęs šio klausimu, vienas pakeitimas yra pateiktas. Ir tai yra kompromisinis pakeitimas. Mes kartu su pono Mairiu dėl jo susitarėme, jeigu niekas nenorėjo komentuoti, tai norėčiau dabar iš karto teikti jį balsavimui. Ketvirtasis straipsnis, kas už prieš, susilaiko. Pakeitimą pritarta vienam kolegai susilaikius. Dabar teikiu balsuoti visą nuomonės projektą, kas už, prieš, susilaiko. Nuomonės projektas patvirtintas vienam kolegai susilaikius. Taigi Baigiame balsuoti. Ir dabar pradėsime klausimą, kuriame dalyvaus komisijos narys Šefčiovičius. Susitarėme su juo pradėti klausimus 15.30, tačiau šiek tiek anksčiau baigėme savo darbą, nežinau, ar jau galėtume pakviesti komisarą, turiu dar pasikonsultuoti su kolegė šiuo klausimu. mi informano che il commissario ci può raggiungere, può anticipare il suo arrivo, quindi tra qualche minuto arrivo. Sospendo. Man pranešė, kad e, ponas Šefkavič jau pakeliui gali atvykti anksčiau negu kad pusė ketvirtos, todėl padarykime trumpą pertraukėlį ir jo palaukime. Allora, colleghi, se prendete posto, il... ringrazio il eh, vicepresidente Maros Sefcovic per averci raggiunto, il vicepresidente alla delega, come sapete, ai rapporti interistituzionali e... Sveikiname komisarą Šefkovičių, kuris atsako už tarp institucinius santykius ir administravimą Europos komisijoje. E, formaliai viešai turiu pareikšti, kad e, komisaras Šefkavičius e, daug dėmesio skiria mūsų komitetui nuo pat savo kadencijos pradžios. Jis uh, įsiklauso į mūsų komiteto darbą, nors praeitįje tokio dėmesio iš komisijos pusės nebuvo tiek daug. Su komisijos nariu susitikau pereitą Liepos mėnesį ir iškėliau keletą klausimų, kuriuos mes komitete svarstome tame tarpe ir pagrindinę problemą susijusią su geresniu bendradarbiavimu tarp šio komiteto ir Europos komisijos. Drauge nutarėme, kad reikia mums geresnių bendravimo komunikacijos kanalų, kad toks bendravimas būtų lengvesnis. Dabar steiksiu žodį ponui Ševčiovičiui įžanginiam pasisakymui. Paskui galėsime užduoti klausimus ir paprašysime komisarą vėliau atsakyti. Prašom, dabar žodis jums. Much, uh, uh for the, for the... Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju už pakvietimą atvykti į posėdį. Aš tikrai bandžiau ištaisyti tas klaidas ir užpildyti tas bendradarbiavimo spragas. Ir mums su Gabriela, kaip matote, tikrai gerai sekasi bendradarbiauti. Labai džiaugiuosi, kad galiu šiandien dalyvauti posėdėje. Dar kartą dėkoju už pakvietimą ir dėkoju už jūsų paramą ir jūsų rodomą susidomėjimą Europos piliečių iniciatyvą. Tai yra vienas iš klausimų, kuris yra šiuo metu svarbus ir keliantis tam tikrų sunkumų. Taip pat ketinu aptarti, aišku, ir kitus klausimus. Iš jūsų esu gavęs klausimų susijusių daugiausia su Europos piliečių iniciatyva, taigi daugiausia turbūt dėmesio skirsiu šiai iniciatyvai, pristatysiu esamą padėtį, e, pristatysiu būsimus veiksmus bei bendradarbiavimą, kokio tikime su jūsų komitetu ateityje ir tikimės, kad metų pabaigoje mes galėsime užbaigti šį dokumentą ir priimti reglamentą dėl Europos piliečių iniciatyvos. Šis pavasaris buvo labai darbingas, rengiant piliečių iniciatyvą. Ispanija, kaip ir minkaujantys šalis, spaudė komisiją jai rengiant pasiūlymą dėl reglamento ir vyko labai intensyvios diskusijos su tarybos atstovais, kurių pasiekoje mes pasiekėme sutarimo su taryba. Europos parlamentas G prašė daugiau laiko, norėjo parengti pasiūlymų kad e, reglamento projektas būtų kaip galima geresnis, kad užtikrintų kaip galima daugiau teisų piliečiams. Kaip žinia, vasaros metu buvo paskirti pranešėjai, vyko praėjusią savaitę labai konstruktyvus e, trialogo susitikimas. Taigi, kokia yra dabartinė padėtis? Pristatysiu oficialią poziciją tose srityse, kur, mano nuomonė, yra daroma pažanga. Kaip žinia, e, sutartis yra lakoniška ir joje teigiama, kad reikia surinkti vieną milijoną piliečių parašų iš atitinkamos skaičiaus valstybių narių. Mes turime dabar išsiaiškinti, kągi tai iš tiesų reiškia iš pakankamos skaičiaus valstybių narių. Kaipgi apskritai reikėtų surinkti tą vieną milijoną parašų. Tokie šiuo metu kyla klausimai. Ir aš manau, kad jeigu kalbame apie valstybių narių pakankamą skaičių, bent jau komisija laikosi vieno trečdalio valstybių narių kriterijaus. Mes manome, kad trečdalis yra atspindėtas ir Lisabono sutartyje. Mums reikia trečdalio valstybių narių, jeigu norime sudaryti grupės sustiprintam bendradarbiavimui vykdyti. Vieno trečdalio valstybių narių taip pat reikia, kai yra tikrinamas subsidarumo principo laikymasis ir taip toliau. Taigi sutartyje yra nurodytas tas trečdalio skaičius. Kitas dalykas. Mes norime, kad Europos piliečių iniciatyva būtų išties europietiška. Mes nesiekime, kad tos iniciatyvos būtų regioninio arba vietinio pobūdžio. Taigi manome, kad devynios valstybės narės tikrai atspindėtų tą europietišką interesą ir perspektyvą. Kodėlgi mes primiktinai reikalaujame vieno trečdalio skaičiaus? Remdamiesi piliečių iniciatyvomis mes galėtume renkti galimus teisės aktus, kurie galiotų ir būtų vykdomi visose 27 valstybėse narėse. Todėl mes manome, kad jau pradžioje reikia surinkti piliečių paramą iš trečdalio valstybių narių. Taip pat puikiai žinome, kad reikia svarstyti ir kitą klausimą kaip nustatyti, ar konkreti valstybė narė priklauso tam trečdaliui ar ne. Iš tiesų vyko sudėtingos diskusijos. Iš pat pradžių buvo nustatytas 0,2 procentų nuo bendro piliečių skaičiaus procentas. Bet valstybių dydis yra skirtingas ir atsirastų tokia galimybė, kad iš Luksemburgo reikėtų pakaktų surinkti tik tūkstantį parašų, tuo tarpu kai Vokietijoje reikėtų surinkti kur kas daugiau piliečių parašų. Todėl mes sekėme Europos parlamentu kaip modeliu ir dauginome tą skaičių iš parlamentarų skaičiaus ir gavome tikslesnius skaičius. Ir jie tikrai sumažina tuos skirtumus tarp didelių ir mažų valstybių. Taigi tokiuose mažose šalise kaip Luksemburgas reikės surinkti daugiau parašų, negu kad buvo numatyta anksčiau. Dabar, kalbant apie minimalų amžių, kiek žinau, parlamentas pasisako už tai, kad ir jaunimas dalyvautų šiame procese. Deja, ES yra tik viena šalis - Austrija, kurioje teisė balsuoti yra suteikiama nuo 16 metų amžiaus. Kitose valstybėse narise toks amžius yra nuo 18 metų. Komisija turės tikrinti parašų tikrumą ir mes nusprendėme laikytis rinkimo į Europos parlamentą amžiaus kriterijaus. Dabar perėsiu prie Europos piliečių iniciatyvos e, tokių techninių aspektų, nes jie yra labai svarbus, e, mes įsiklausėme į parlamento nuomonę, į piliečius ir supratome, kad tas mechanizmas turi būti paprastas, lengvai naudojamas ir visiems suprantamas. Reikia kalbėti apie iniciatyvų registravimą, parašų rinkimą, jų tikrinimą ir taip toliau. Kągi siūlo komisija? iniciatyvą galima pradėti renkti ir ties ją dirbti tik tada, kai yra užregistruojama komisijos tinklalapyje. Kodėl to reikia? Todėl, kad tai užtikrintų skaidrumą, būtų surinkama pakankama informacijos, kuri yra reikalinga registruojant iniciatyvą, iniciatorių pavardės, adresai ir taip toliau. Taip pat e, tokioje iniciatyvoje būtų nurodyta finansavimo šaltinį. Visą tai užtikrintų skaidrumą. Atlikus šį žingsnį, organizatoriai galėtų pradėti rinkti parašus. Mes labai atsargiai bandėme sukurti visą piliečių iniciatyvos mechanizmą, kad jis būtų lengvas naudoti, bet to pačiu, kad juo nebūtų piktnaudžiaujama. Mes siekiame sukurti tokią platformą, kurią negalėtų pasinaudoti piliečiai, norintys um, užsiimti tam tikrą antieuropietinę veiklą arba veiklą nukreipta prieš ES vertybės. Arba norėjome sulaikyti tuos, kurie tiesiog nori pasišaipyti iš ES dviejų institucijų. Todėl mes nusprendėme neregistruoti tų iniciatyvų, kurios pasisako prieš ES vertybės arba yra tiesiog nerimto pobūdžio. Vėlgi vyko diskusijos dėl primtinumo patikrinimo. Galėčiau pasakyti, kad e, sulaukėme skirtingų nuomonių. Buvo siekiama, kad e, primtinumas būtų tikrinamas iš pat pradžių prieš pradant rinkti parašus. Tačiau mes manėme, kad toks variantas būtų pernelyg sudėtingas. Nes remiantis iniciatyva, galiausiai galima būtų priimti atitinkamus teisės aktus. ir reikia išsiaiškinti, ar iniciatoriai iš ties siekia teisėkuros aktų parengimo, ar tiesiog bando save pareklamuoti, ar siekia kažkokių kitų tikslų. Taigi mes konsultavome su taryba ir nusprendėme, kad reikia surinkti 150 tūkstančių piliečių parašų ir tuomet atlikti primtinumo patikrinimą. Pirmiau e, buvo numatyta surinkti pirmiausia 300 tūkstančių parašų ir po to atlikti patikrinimą. Parlamentas pasiūlo naujų konstruktyvių minčių ir mes jas ketiname svarstyti jau artimiausių metų. Kasgi vyksta, jeigu kokiais pagrindais remiantis e, iniciatyvos nėra registruojamos ir kas vyksta toliau, jeigu iniciatyvos nėra įregistruojamos. Pranešėjams aš išsakiau savo nuomonę labai aiškiai ir tikiuosi, kad e, parlamentas pritars komisijos nuomoniai. Mes manome, kad e, tai yra susijęs su administraciniais sprendimais mes negalime pradėti viso ilgo sprendimo, kurį vainikuotų komisijos narių kolegiją, nes um, visas procesas būtų pernelik ilgas, pernelik sudėtingas. Todėl mes registruosime tokias iniciatyvas ir priimsime administracinius sprendimus jų atžvilgiu. Ir mes pabandysime organizatoriams, kurie bandys e, užregistruoti iniciatyvą, teikti e, visokios paramos, pagalbos, patarimų, kaip e, galima tai padaryti ir ar komisija yra kompetentinga toje srityje, kuri taip labai domina organizatorius. Na ir visą tai atlikus, kai surinkta milijonas parašų, tada valstybės narės turi juos patikrinti Čia vėlgi mes e, paliekame valstybių narių prerogatyvai tai, kaip jie nori tuos parašus tikrinti. Nekalbama apie referendumą ar rinkimus. Mes esame pasiruošę priimti e, parašų patikrinimą atrankos būdu, atsitiktinės atrankos būdu ar dar kitaip kiekvienoje konkrečioje valstybėje narėje. Kai tai atlikta, komisijai lieka keturi mėnesiai parengti savo pareiškimą, komunikatą. Jūs žinote, kad piliečių iniciatyva, kaip ir Europos parlamentas, e, šia prasme turi tokia pačias, to, tokias pačias galės, nustatant tam tikrą komisijos darbo tvarkę Na ir tada komisija, kuri turi iniciatyvos teisę, turi apsispręsti, kaip elgtis toliau. Galiu Jūs patikinti, kad mes puikiai suvokiame, kad e, jeigu bus Europos piliečių iniciatyva, kurią remia milijonas piliečių iš trežal valstybių narių, tai komisija tokią žinę tikrai išgirs. Ir tada uh, komisija turės veikti, puikiai suvokdama visuomenės spaudimą e, vienu ar kitu klausimu. Bet tuo pat metu ir piliečiai, ir jūs turite suvokti, kad turime gerbti sutartį, o sutartis nustato iniciatyvos teisės galimybę komisijai ir vadinasi, mes turime tokiu atveju teikti parlamentui, tarybai ir visuomeniai ir iniciatyvų rengėjams tam tikrą komunikatą, pareiškimą. Susitikęs su jūsų komiteto pirmininkė mes e, diskutavome, koks galėtų būti Europos parlamento vaidmuo e, šiame procese. Ir mes padarėme išvadą, kad e, e remiantis jūsų veiklos prigimtimi, jūsų kasdieninė veikla, e, kad e, nagrinėdami e, peticijas jūs e, tiesiogiai bendraujate su piliečiais, mes padarėme išvadą, kad jeigu peticijos svarstymas sėkmingai baigtas ir kai jau komisija pateikė savo komunikatą ar tarp tų dviejų įvykių būtų įmanoma surenkti tam tikrus viešuosius klausimus, kur organizatoriai galėtų aiškiau paaiškinti, ko jie tikėsi, kokie yra jų lūkesčiai. Tuo pat metu mes užsitikrintume, kad e, visom negeriau suvoktų e, tas pastangas, kuriamis bandama mobilizuoti kuo didesnį piliečių būri ir tuo pat metu įtrauktume ir Europos parlamentą E, supažindintume jūs ir per jūs kitas Europos institucijas apie e, tikruosius organizatorių norus ir tos iniciatyvos tikslus e, tuo ar kitu konkrečiu atveju. Pastarėjai du elementai, kuriuos turėčiau paminėti ir e, dėl kurių paprastai klausia mane mažai klausimų. E, yra štai kokie. E, Prašų rinkimas internetu, internetu ir duomenų apsauga. Prašų rinkimas internetu turėtų būti įtrauktas į galimybę parašams rinkti, į galimybių e, mechanizmą parašams rinkti. Gyvename 21 amžiuje ir kai kalbame apie piliečių iniciatyvą, 21 amžiuje. Mes nenorime atstumti jaunų žmonių, taip pat norėtume, kad ir organizatoriams būtų tuos parašus rinkti. Kada tokia galimybė rinkti parašus internetu atsiranda, atsiranda savaime sprantama ir problemų, nes iškyla klausimas, o kokią sistemą naudositės, kaip apsaugosite duomenis. Čia komisija yra pasirengusi apsvarstyti atviro šaltinio programinės įrangos galimybės, dėl, e, kuri galėtų būti panaudota parašams rinkti, e, e, kuri galėtų registruoti ir patikrinti duomenis. kad nebūtų pažeisti Europos teisės aktai šioje srityje. Dabar kalbant apie duomenų apsaugą Europos parlamentui ir piliečiams, tai e, esmingai svarbus dalykai ir čia mes esame parengę tam tikras nuostatas draugė su Europos duomenų apsaugos tarnyba, nes norime uh, užtikrinti, kad e, mūsų priimamas tekstas atitiktų uh, visais atvejais ES teisės nuostatas. Ir žinoma, e, kad būtų galima taip pat e, gerbti e, įstatymus kiekvienoje valstybėje narėje, ar tai būtų baudžiamoji ar administracinė teisė, kad tie duomenys būtų apsaugoti, kad nebūtų jais piknaudžiavimai, jie pardavinėjami ir panašiai nes jokios abejonės, jeigu turite vieną milijoną parašų savo dispozicijoje, turite su jais atsargiai elgtis, tai yra iš tikrųjų didelė vertybė. Taigi aš manau, kad pirminis pasiūlymas buvo geras atspirties taškas, mes tobulinome savo pasiūlymą diskusijose su taryba. Dabar toliau dirbame diskutuodami su jūsų pranešėjais, su Europos parlamento komitetais ir neužilgo laukiame oficialaus trilogo su Europos parlamentu ir pirmininkaujančia valstybe ir tikimės, kad sugebėsime rasti atsakymus į visus klausimus, sprendimus visoms problemoms ir kad gruodžio mėnesio plenarinėme posėdėje galėsime nu, patvirtinti tas nuostatas, kad e, jau e, galėtume kuo greičiau e, kitų metų sausio mėnesį parengti atitinkamą komisijos komunikatą. Tad tiek, tada mano įžanginių pastabų, gal jos kiek užtruko, mielai atsakysiu ir jūsų klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Eh, Ačiū už labai naudingą informaciją. Dabar steiksim žodį parlamento nariams, ponė Volis. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju ir jums, ponė komisarė. Norėčiau e, pradžioj padėkoti jums už labai konstruktyvų pozityvę mūsų pirmojo susitikimo aplinką. Aš kalbu apie jūsų ir parlamento pranešėjų ir Belgijos kaip ir minančios valstybės atstovų susitikimą. E, tai sukuria e, geras perspektyvas kitiems mūsų susitikimams e, ir leidžia tikėtis, kad iki šių metų pabaigos piliečių iniciatyvos idėja galės e, idealizuoti, e, materializuotis. Bet žinoma, turime tai įgyvendinti tinkamai. E, mūsų komiteto kolegos ypatingai suinteresuoti, kad ta priemonė būtų kuo naudingesnė ir kuo lengviau, paprasčiau prieinama piliečiams. E, Mūsų komitetas yra sukaupęs daug e, patirties na, analizuodamas Europos piliečių peticijas. Nors tai ir nėra visiškai tas pats. Reikalas tas, kad peticijas gali teikti visi ES gyventojai be amžiaus apribojimo. Aš sutinku, kad piliečių iniciatyva e, stimuliuoja tam tikrą diskusiją, viešą diskusiją. Ir galimybė sumažinti peticiją teikiančiųjų skaičių iki 16 metų nėra iš tikrųjų jau toks didelis dalykas, kad e, išgazdintų tiek daug valstybių narių. Aš manau, kaip tik e, rengiantis pasinaudoti vėliau savo piliečių teisėmis, e, jauni žmonės nuo 16 metų jau turėtų turėti tokią galimybę išbandyti tas teisės. Tad e, aš manau, kad parlamentas ir toliau gana griežtai e, sieks, kad e, jauni žmonės turėtų turėti teisę pasirašyti po e, piliečių iniciatyvomis. E, turime pripažinti, kad tai nėra tas pats, kas dalyvavimas rinkimuose ir kad tas skirtumas bus suvoktas. Mes e, esame patenkinti taip pat matydami tuos poslinkius, kurie dabar atsiranda tekste dėl registravimo. E, sutinku su jumis, kad jeigu galėtume sukurti tam tikrą uh, administracinio patikrinimo mechanizmą pradžioje, kuris e, nekompromituotų e, komisijos kažkokiu būdu, tai būtų pats geriausias sprendimo būdas. Dabar norėčiau e, sustelti ties tuo, ką Jūs pasakėte apie parašų patikrinimą. Kalbėjote e, šią temą gana trumpai, bet daugelio iš mūsų čia parlamente šis klausimas kelia nemažai susirūpinimo. Sakoma, kad tai turėtų būti palikta valstybėms narėms, aš tai galiu suprasti, bet e, tai taip pat kelia klausimą, kad kai kurios valstybės narės reikalaus, kad būtų pateikti pasai, e, tapatybės kortelės ar dar kažkokie kiti dokumentai, kol žmogus galės pasirašyti iniciatyvą. Ir čia aš pasakyčiau tą patį, ką sakiau apie amžiaus e, cenzo sumažinimą. Mano ir mano kolegų nuomonė tokia, kodėl turėtume tai e, daryti dar sudėtingiau, kai kalbame apie tam tikrus e, darbo tvarkės nustatymo e, žingsnius. Yra pakankamai studijų, kurios rodo, kad kaip piliečiams tenka pateikti savo tapatybę įrodančius dokumentus, tai trukdo jiems e, išreikšti savo iniciatyvą. Todėl aš manau, kad čia dar turėtume atidžiai pamastyti apie tai, e, kokias sąlygas turėtume kelti piliečiams, kada jie nori pasirašyti piliečių iniciatyvą. Nes jeigu susidarys tokia padėtis, kai e, kurios valstybės narės, pavyzdžiui, kaip mano valstybė, Junktinė karalystė nereikalaus tapatybės įrodymo, o kitos reikalaus įvairių įrodymų, tai tada ta iniciatyva jau nebebus europietiška iniciatyva. Na ir paskutinė mintis. Jūs paminėjote viešų klausimų galimybę, sakėte, kad mūsų komitetas, Europos parlamentas čia galėtų prisidėti. Aš sutikčiau, kad tokia galimybė iš tikrųjų galėtų egzistuoti ir kad parlamentas ir mūsų komitetas turėtų turėti tokią teisę. Bet daugelis iš mūsų taip pat esame susirūpinę dėl to, kad jūs kaip komisija esate visų e, pirm, pirmasis adresatas ir kad būtent iš jūsų pasirašė iniciatyvą lauks pirmosios reakcijos. Ir kad ta reakcija galėtų įgyti tam tikrų viešųjų klausimų formą, kai e, pasirašusių e, iniciatyva yra daugiau kaip vienas milijonas. Jeigu norėtumėte, galėtume daryti tai drauge ar kokiomis kitomis formomis. E, bet aš manyčiau, kaip pirmasis adresatas būtent komisija turėtų reaguoti ir e, kuo giliau išanalizuoti vis tik, ko norima pateiktame prašyme. Dėkoju. Ponas Businaru. Pone komisarė, neturiu ką pridurti. Tiesiog norėčiau padėkoti, kad jūs, kaip komisaras ir komisijos pirmininko pavaduotojas, rūpinotės šiuo klausimu laiku ir veiksmingai. Ir savo frakcijos vardu norėčiau patvirtinti, kad mes visiškai pritarėme jūsų pasiūlymo didžiai daliai. Jūsų pateikti pasiūlymai visiškai atitinka mūsų reikalavimus ir galiu Jūs patikinti, kad mes ir ateityje su Jumis bendradarbiausime kad galėtume parengti kaip galima geresnį dokumentą susijusiu su Europos piliečių iniciatyva. Žinoma, mūsų komitetui teks svarbus vaidmuo tarti savo žodį apie šį dokumentą ir mes e, kartu su komisija tikimės parengti savo pasiūlymą, kuris galėtų išspręsti visas problemas, kurias šiuo metu kelia Europos piliečių iniciatyva. Dėkoju dabar kolega Gunt. Ačiū. Man labai malonu, kad turime galimybę aptarti šį klausimą. Taip pat džiaugiuosi, kad yra daroma pažanga bent jau kai kuriais klausimais. Pavyzdžiui, dėl primtinumo patikrinimo skaičius sumažėjo, sparšų skaičius sumažėjo iki šimto tūkstančių. Bet aš esu girdėjusi dar žemesnių skaičių ir aš tikiuosi, kad mes tas galimybės dar aptarsime. Kitas klausimas yra susijęs su amžiaus apribojimais. Amžius prilyginamas dalyvavimo rinkimuose amžiai. Turiu pasakyti, kad tai negali būti prilyginama rinkimams. Ir šiuo atveju parašus būtų galima rinkti ir iš jaunesnių piliečių. E, balsavimo amžius e, skiriasi valstybėse narėse. Ir į tą taip pat reikia atkreipti dėmesį. Man buvo malonu išgirsti, kad jūs ketinate renkti atviro kodo programinę įrangą. Ir prieš balsavimą skirtingose komitetuose, reikia pasakyti, kad labai svarbu apsaugoti duomenų, duomenis, asme, asmens duomenis. Ta padaryti nėra lengva ir aš džiaugiuosi, kad komisija nusprendė čia padėti ir nusprendė nustatyti tokį reikalavimą, kad uh, bus reikalaujama piliečių parašų, kurie vėliau bus tikrinami. Taigi džiaugiuosi tą mintimį susijusią su programinė įranga. Iš esmės galime sutarti dėl esminių dalykų, dėl to, kad iniciatyva turi būti lengvai prieinama piliečiams. Ir man malonu, kad jūs laikotės lankstaus požiūrio, esate atviras parlamento idėjams ir diskusijoms. Manau, kad mums pavyks galiausiai sustarti. Dėkoju, kolega Ankis. Ačiū. Komisarė, aš norėčiau klausti jūsų apie atskaitomybę ir apie iniciatyvos rimtumo nustatymą. Kaip mes galime nustatyti, kad procedūra bus taikoma objektyviai, nustatanti, kad iniciatoriai rimtai žiūri į savo iniciatyvą. Tai, mano nuomonė, yra svarbus klausimas. Europos piliečiams objektivumo aspektas yra labai svarbus ir registravimo metu apskritai tai yra esminis klausimas. Būtent nustatymas, ar iniciatyva yra rimta ar ne. Dėkuoju. Dėkuoju, pana pirmininkė. Dėkuoju komisarė už apsilankimą mūsų posėdėje. Dėkoju už tai, kad mums pristatėte labai daug informacijos apie Europos piliečių iniciatyvą. E, turiu klausimą susijusiu su skirtingais etapais. Visi mes e, sutinkame, kad piliečių iniciatyva atneš daugiau demokratijos mūsų institucijoms. Ir mes visiškai suprantame piliečių pageidavimą, kaip galima greičiau pradėti taikyti šį mechanizmą. Taigi iniciatyvos ir visas procesas turi būti aiškus, skaidrus ir paprastas. Dėkuoju Jums už Jūsų išsakytas mintis, už tai, kad e, išsakėte savo paramą ES vertybėms ir už tai, kad e, reikia laikytis Europos komisijos kompetencijos ribų ir už tai, kad kalbėjote apie galimybę pasirašyti po peticiją internetu. Turiu tris klausimus susijusius su trijais etapais, kurie yra labai aiškiai matomi taikant šią iniciatyvą. Pirmiausia, primtinumas ir registravimas. Jūs kalbėjote apie oficialų administracinį sprendimą, kurį priims Europos komisija. Vienas iš argumentų prieš būtų yra tai, kad komisija tampa to pačiu ir prieimėjų iniciatyvos ir teisėjų. E, tai vienas klausimas yra susijęs su tuo, kitas klausimas yra susijęs su parašų patikrinimu. Jau kolegos kiti iškėlė e, klausimą, kuris yra susijęs su asmens duomenų apsauga. Ar komisija numato kažkokią tai sistemą, pagal kurią bus peržiūrimi asmens duomenys ir kaip jie bus saugomi? Jūs sakėte, kad nacionaliniu lygiu bus tikrinami parašai, tačiau nacionaliniu lygmeniu egzistuoja labai daug skirtingų sistemų. Ir kalbėdamas apie tai, jūs paminėjote aišku, labai aišku straipsnį, tai galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti šį klausimą, koks būtų tokio straipsnio turinys. Taip pat kalbėjote apie valstybės pareigas. Ir galiausiai paskutinis klausimas. Dėl paskutinio iniciatyvos etapo. Kas vyksta po to, kai procedūra yra baigta? Ar komisija yra numatusi tam tikrų galimybių, jeigu, tarkime, buvo surinkti visi reikalaujami parašai, kas atsitinka tuomet ir jeigu nebuvo surinkta pakankamai parašų. Aš kaip suprantu, peticijų komitetas galės renkti svarstymus, klausimus. Bet koks yra komisijos įsivaizdavimas, kokį vaidmenį mūsų komitetas galėtų atlikti. Nes žinome, kad mūsų komitetas jau turi galimybę renkti viešus svarstumus tokiais klausimais. Ačiū. Pani Pševodnič. Toliau Valencija. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu leisite, norėčiau užduoti klausimą nesusijusi su piliečių iniciatyva. Gerbiamas komisijos nariai, e, naudodamasis progą, kad turime jūs šiandien mūsų posėdį. Noriu kaip jūsų dėmesį į klausimą, kurį mūsų komitetas svarsti. Ir klausimas susijęs su Europos institucijose dirbančiais laikinas darbo sutartys sutarčiais, e, turinčiais darbuotojais. Mūsų komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad e, pagal darbo tvarkos taisyklės jų e, darbo sąlygos yra, e, skiriasi ir e, nuo nuolat dirbančių darbuotojų, nes jie negali dalyvauti vidaus konkursuose. Ir tai prieštarauja pagrindinių teisų hartijai. Žinau, kad 2009 metais prasidėjo tuometinio darbo tvarkos taisyklių peržiūra ir norėčiau komisijos paprašyti įtraukti 29 straipsnio darbo tvarkos taisyklių svarstymą į parengiamosius darbus, kuriame kalbama, teigiama, kad Europos institucijų vidaus konkursuose gali dalyvauti tik tarnautojai ir e, laikinas sutartis dirbantis pareigūnai, tačiau negali juose dalyvauti E, kitokio pobūdžio laikinės sutartis turintys darbuotojai. E, tokiu būdu yra nederamai leidžiami ES biudžeto pinigai, nes reikia renkti e, šiems darbuotojams papildomas papildomus konkursus ir jie apskritai nusivylė ES struktūromis. Todėl 29 straipsnis turėtų būti pakeistas taip, kad ši darbuotojų grupė turinti trumpus, da, trumpas, trumpalaikės darbo sutartis galėtų dalyvauti vidaus konkursuose arba apskritai reiktų to straipsnio atsisakyti. Norėčiau, kad jūs skirtumėte šiam klausimui dėmesio. Ačiū. Uh, Ačiū labai. Aš norėčiau grįžti prie prie ačiū į klausimą. E, manau, kad e, a, Europos piliečių iniciatyvos klausimas. E, norėčiau du argumentus pasitelkti. Jūs kalbėjote apie trečdalį valstybių, kurios turėtų dalyvauti ES narių, renkant parašus tam, kad ta iniciatyva iš tikrųjų būtų europinė. Tačiau jūs turėtumėte žinoti, kad labai apribotume tokiu atveju e, piliečių galimybės tokias iniciatyvas teikti, nes labai sudėtinga jau dabar e, suorganizuoti šešias valstybės, kad būtų galima kažką panašaus e, bendrai nuveikti. O jeigu dabar reikės, kad e, dešimties valstybių piliečiai dalyvautų teikiant tokį pasiūlymą, tai e, tai bus dar sudėtingiau padaryti. Manau, kad e, ta Europos piliečių iniciatyva turėtų būti suvokiama kaip raginimas kelti savo balsą ir teikti pasiūlymus. Ir aš nemanau, kad jūs turėtumėte taip apsunkinti jiems galimybės teikti šias iniciatyvas, nes e, jas galėtų suorganizuoti tik labai didelės visuomenės organizacijos, tokios kaip Animal Welfare ar panašaus pobūdžio. Todėl aš nemanau, kad būtų teisinga užkirsti kelią mažesnėms, smulkesnėms organizacijoms tokias iniciatyvas renkti. Aš galbūt suprantu jūsų argumentą dėl trečdalio valstybių narių, tačiau nelabai suprantu jūsų argumento susijusiu su amžiaus apribojimu, nes tai nėra, iniciatyva nieko bendra neturi su balsavimo teisė, todėl kodėl neleisti šešiolikmečiams teikti tokio pobūdžio iniciatyvas. Jie ne, nu, neprima jokių sprendimų, jie tik tai dalyvauja vykstančiose procesuose ir mes turėtume juos paskatinti e, taip elgtis ir kol ta iniciatyva bus apsvarstyta, tai jiem jau tikrai su jais 18 metų galite būti tikri. Taigi, e, na, galbūt iki 17 metų galėtume tą iniciatyvų parašų rinkimo amžių apriboti. Manau, kad taip pat reiktų apsvarstyti e, galimybę visose e, valstybėse narėse pasinaudoti šio argumentu, siekiant stiprinti demokratiją, piliečių atstovavimą ir tai būtų tikrai labai svarbus ženklas ir gestas jaunimo atžvilgių, parodantiems, kad įsiklausoma į jų nuomonę ir tai tikrai nėra uh, balsavimas, taigi prašau grįžkite prie šios nuostatos ir galbūt iš naujo apsvarstykite savo poziciją šiuo klausimu, nes tokiu būdu jūs galėtumėte e, laimėti jaunų žmonių simpatijas. Pane Grini, pane pirmininkė, ačiū. Komisijos narė, aš nenoriu kalbėti apie piliečių iniciatyvą, aš e, noriu užduoti klausimą susijusi su Ispanijos pakrančių apsaugos įstatymu. Daug peticijų mes gauname šią temą ir ji tikrai yra jautri ir svarbi ir čia e, reikia aptarti nusavybės teisės, e, teisų kontekste. Peticijose prašoma remiantis žmogaus teisų hartiją, apsaugoti piliečių interesus, tačiau man būtų įdomu išgirsti, ar komisija pareiškia savo poziciją šiuo klausimu. Kitas klausimas susijęs su galimybė susipažinti su dokumentais. Europos parlamentas ir komisija glaudžiai bendradarbiauja šiuo klausimu. Tuo tarpu Teisingumo teismas dėl Bavarija Lega bylos pareiškė savo sprendimą. Ar jūs sutinkate su juo, ar prieštaraujate, ar kokia yra komisijos pozicija? Taip pat norėčiau išgirsti, ar komisija yra pasirengusi įsteigti bendrą interneto svetainę, kurioje komisija, komitetas peticijų ir ombudsmenas galėtų teikti bendrą informaciją apie piliečių teisės. Ačiū. Uh, like Ponas Hefner, uh, prieš užduodamas klausimą norėčiau padėkoti komisarui Ševčevičiui, jo bendradarbiams už uh, gerą bendradarbiavimo dvasę dirbant šioje srityje visi mes kaupiame e, ir mokom, kaupiame tam tikros patirties ir mokomės šiame procese. E, tokios iniciatyvos iki šiol nebuvo, tad tą patirtį tik tai e, kaupiame, stengdamėsi sukurti veiksmingą priemonę, kuri pakviestų Europos piliečius aktyviau dalyvauti Europos politikoje. Man tai yra pats svarbiausias klausimas. Apie tai kalbėjo ir ponė Aukin ir kiti. Ir klausimas toks, o kokią žinę mes iš tikrųjų norime paskleisti, ar norime mes pakviesti Europos piliečius pasinaudoti šią priemonę, ar norime užkirsti jiems kelią tai padaryti. Uh, Ir tai atsispindės įvairiuose e, to reglamento aspektuose. Paminėsiu keletą problemų. Sutinku su jumis, kad tik tai tie klausimai, kurie priklauso ES kompetencijai ir konkrečiai ES komisijos kompetencijai, turėtų būti Europos e, piliečių iniciatyvos subjektu bet e, klausimas iškyla, ar galima tą išsiaiškinti anksčiau, negu bus surinkta šimtas ar trys šimtai tūkstančių piliečių parašų. Nes kai jau procesas prasideda, kada jūs pradedate kampaniją ir surinkate jau šimtus tūkstančių parašų, tada staiga e, įvyksta tam tikras e, patikrinimas, testas, ir priimamas sprendimas. E, ir e, sprendžiant iš jūsų pasisakymo, tada galbūt galima, e, bus sakoma, jūs turite iš naujo viską pradėti ir tada piliečiai vargu ar lengvai supras, kodėl tą reikia padaryti. Tad aš manau, kad šitą dalyką reikia atlikti anksčiau. Mes pasiūlėme tai daryti pačioje pradžioje, bet tuo pat metu užkirsti kelią žmonėms e, atsitiktinai pradėti tokią piliečių iniciatyvą, ne, ne vien dėl to, kad jie per televiziją kažką pamatė prieš Europos komisiją ir supyks, pasims e, e, kompiuterį ir jau sakys, aš pradedu Europos piliečių iniciatyvą. E, tad e, turėtų, norint pradėti procesą, būti sudarytas komitetas iš kelių valstybių narių atstovų. E, ir tik tai tada, jeigu įvyks toksai jų susitikimas, e, jie apsitars ir jau tik tada galima bus imti ir bandyti užkirsti kelią tolesniam procesui. Būtų tikrai blogiau, jeigu tai įvyks jau proceso viduryje. Pasakyti jiems, ar e, galima jiems tai toliau daryti ar ne. E, kita mintis, svarbi mintis, ir aš suvokiu, kad valstybių narių tradicijos čia yra skirtingos, Bet e, daugelį valstybių narių, tame tarpe ir mano, e, iš tikrųjų iškils labai daug sunkumų šiai iniciatyvai, jeigu imsime prašyti žmonių pateikti savo tapatybės, kortelės numerį. E, ir čia kai kalbame apie Europos piliečių iniciatyvą, jeigu tikrai to reikalausime, žmonės paprasčiausiai numos ranką ir sakys tvarkoj, e, iš vis nepasirašinėsiu, jeigu iš manęs prašo savo tapatybės numerio ar, ar asmens kodo. Tai Mes esame girdėję e, pareigūnų, kurie atsakingi už duomenų apsaugą Europos Sąjungoje, taip pat panašią nuomonę, kad mums iš tikrųjų nėra būtinybės žinoti kiekvieno paremenčio vieną ar kitą iniciatyvą asmens kodą, paprasčiausiai reikia užtikrinti, kad jisai galėtų pasirašyti ir tai galėtų padaryti tik vieną kartą. Na ir dar vienas dalykas, kurio mano kolegos kol kas neiškėlė, yra tam na, tikras proceso e, darbų grafikas, kalendorius. Mums reikia tokio grafiko, bet jis neturi būti, e, ta, taip sakant, e, tas procesas neturi užtrukti per ilgai. Nacionalinės valstybės narės lygių tai iš tikrųjų galėtų būti uh, vienerių metų laikotarpis. Bet jeigu pažvelgsite į, e, į vairių valstybių narių situaciją, tai paaiškės, kad galbūt e, kai kuriuose valstybės narėse tai bus gerai. Ir gali atsitikti taip, kad e, surinkus 925 tūkstančius parašų, 12 mėnesių terminas baigsis ir tada viskas prapuls. Yra, žinoma, taip pat ir skirtumas, e, ar e, parašai bus renkami internetu ar ne. E, galbūt internetinių parašų rinkimo atveju 12 mėnesių ir pakanka, bet jeigu ne, tai terminas turėtų būti ilgesnis. Na ir vienas dalykas, štai koksai klausimas. Kas vis tik bus viso to proceso pabaiga, koks bus rezultatas, ką piliečiai gaus iš savo iniciatyvos. Ar tai bus vien tik tai Europos komisijos atsakymas, kažkoks komisijos laiškas, aš manyčiau, kad to nepakaktų. Turėtų būti, turėtų prasidėti kažkoks dialogo, pokalbio procesas. Todėl aš siūlyčiau, kad e, labai pravartu būtų numatyti viešuosius svarstymus, klausimus, kuriuos organizuotų komisija. Kai kas sako, kad komisijai tai nebūdinga veikla, bet aš manyčiau, kad būtent tai suteiktų komisijai galimybę atverti Europos piliečiams jų uh, e, nuomoniai, pasiūlymams duris. Tad e, jeigu piliečiai surinka milijoną parašų, tai komisija tikrai galėtų juos pasikvėje, pasikviesti, e, išsiaiškinti su jais tas problemas. Tai tiek aš norėjau pasakyti pabaigoje. Paprasčiausiai pasakysiu, kad e, drauge dirbdami, kalbėdamiesi, mes tikrai galėsime parengti tą labai piliečiams svarbų reglamentą. Per la replica un'ultima domanda. Dėkoju prieš suteikiant žodį komisarui, kad jis atsakytų į užduotus klausimus. Norėčiau paklausti apie pažeidimo procedūrą. Mes laukiame peticijos prašančios, kad būtų pakeistas pažeidimo procedūros taikymo mechanizmas, atsižvelgiant į tai, kad ši procedūra yra sudėtinga ir ją sudėtinga taikyti. Taigi mes norėtume, kad būtų numatytas kitokio pobūdžio bendradarbiavimo su Europos komisija mechanizmas, svarstant peticijas, kad mes galėtume iš tiesų dirbti geriau. Dėkoju Jums ir dabar suteiksiu Jums žodį, kad galėtumėte atsakyti užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems šioje diskusijoje ir iškėlusiems labai svarbius klausimus tiek jums, tiek ir Europos komisijai bei tarybai. Galiausiai mes siekiame pačio geriausio sprendimo Europos piliečių iniciatyvos klausimų. Dabar pasistengsiu, kaip galima tiksliau atsakyti į gerbiamų parlamentarų užduotus klausimus. Pone Volis uždavė keletą klausimų ir turiu pasakyti, kad mes su kolege bendradarbiaujame, svarstant ne vieną klausimą. Man yra puikiai suprantami jūsų išdėstyti argumentai. Aš suprantu, kad ši piliečių iniciatyva turi būti lengvai prieinama, lengvai naudojama, ji turi būti patraukli ir jaunimui. Noriu pasakyti, kad e, mes svarstome galimybę įvesti tą amžiaus limitą, nustatyti 16 metų amžių, kuris leistų ir 16-mečiams pasirašyti po peticijoms. Kitas klausimas buvo susijęs su tuo, kad valstybės narės turi tikrinti parašus. Netrukus prasidės e, trišalės dėrybos ir aš dar kartą iškelsiu šį klausimą. Valstybėms narėms sunku vykdyti patikrą tais atvejais, kai piliečiai yra jaunesni negu kad sulaukia amžiaus galinčio dalyvauti rinkimuose. Tai tai buvo vienas iš pagrindinių klausimų. Taip pat turiu pasakyti, kad vyko politinio pobūdžio diskusijos, kurių metu buvo klausama, ar 16 metų piliečiai gali dalyvauti tokio pobūdžio diskusijose, paremant tokio pobūdžio iniciatyvas. Taigi galiu Jūs patikinti, kad aš šį klausimą iškelsiu trialogo susitikime kuris įvyks jau visai greitai. Mm, Ta pati galima pasakyti ir apie patikrinimo dokumentus, tapatybės korteles arba pasus. Reikia pasakyti, kad buvo parengtas labai sudėtingas priedas. Jis buvo parengtas kartu su taryba Ir tų priedų apskritai yra per daug. Per daug skirtingų tvarkų yra numatyta valstybėse narėse, nes kiekviena valstybė narė ieškos būdų, kaip patikrinti parašus. Tarkime, sistema gali būti vienokia Estijoje, tikrinant pasus, kitose valstybėse narėse sistema gali būti kitokia, kuomet bus tikrinamos tapatybės kortelės arba bus pasirenkama tikrinti parašus pagal parėmusių gyvenamąją vietą. Mes bandėme rasti sprendimą. Taryba pasikliovė valstybių narių ekspertų nuomonę ir klausė, kokie metodai paprastai yra taikomi tokių tikrinimų metu. Ir galiausiai buvo parengtas priedas, kuris daugiau mažiau atspindi valstybių narių padėtį. Tai aš rekomenduočiau dar kartą pažvelgti į tą priedą. E, sutinku su ponia Volis, kad komisija yra pirminis iniciatyvos adresatas, todėl mes turime kažkokiu būdu atsakyti į piliečių iniciatyvas. Bet manau, kad būtų gerai į šį procesą įtraukti ir Europos parlamentą. Manau, kad būtų pravartu pasinaudoti pono Hefner pasiūlymų renkti viešus svarstymus. Taigi yra rengiamas reglamento projektas ir ten būtų galima numatyti uh, veiksmus, kurių imsis komisija. Mes jau rengiame tokius viešus svarstamus ir mm, svarstymai yra rengiami dažnai rengiant teisės aktų projektus. Mes konsultuojamės su suinteresuotomis šalimis. Su apskritai stengiamės su, surinkti kaip galima daugiau pozicijų, nuomonių ir pasiūlymų, rengiant teisės aktus iš įvairių visuomenės sluoksnių. Pavyzdžiui, aplinkosaugos sritis yra ta, kurioje dirbame dažniausiai ir tikimės piliečių iniciatyvų daugiausia bus pateikta šioje srityje. Todėl bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis būtų labai naudingas siekiant užtikrinti kaip galima platesnės konsultacijas prieš komisijai pateikiant savo komunikatą. Toliau atsakydamas Viktoro Bostinaro klausimą, norėčiau padėkoti jam už pagalbą ir tikrai esame pasirengę glaudžiai bendrabiauti su jūsų komitetu, kuomet bus patvirtinta Europos piliečių iniciatyva ir toliau svarstysime konkrečius tolesnio bendradarbiavimo būdus, ponė klausė apie galimybės ir komentavo tą atviro kodo programinę įrangą ir dėl priimtinumo e, peticijų teikiamų nuo primtinumo koncepcijos pradėjome savo diskusijas ir iš parlamento gavome atitinkamą paklausimą. Taip pat per viešasis konsultacijas sulaukėme panašių klausimų. Šis klausimas iškylo dėl to, kad mes siekime užtikrinti kad e, veltui parašai nebūtų renkami. Ir po to, kai parašai jau būtų surinkti, tai kad tokią iniciatyvą iš tikrųjų teisiškai būtų galima teikti. Ir mūsų diskusijos e, sustodavo ties tuo klausimu, ar reikia tikrinti parašus pradinėme etape, siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui iniciatyvoms, nes pradėjus registruoti iniciatyvą prasidėtų sudėtingas registracijos procesas, taip pat prasidėtų įvairios sudėtingos politinės diskusijos, o mes dar nežinotume, ar iniciatyvos organizatoriai rimtai yra nusiteikę rinkti parašus ir teikti tą iniciatyvą, tik tai noriu čia pradėti procesą. Dabar mes intensyviai svarstome per paskutinį pasiūlymą pateiktą idėją apskritai atsisakyti priimtinumo patikrinimo ir atidžiau pradėti nagrinėti parašus, tiksliau, iniciatyvos primtinumą per registracijos procedūrą, kad išvengtume to neigiamo e, atspalvio mūsų elgesio. Turint omenyje, kad e, e, primtos iniciatyvos neturi pažeisti pagrindinių arba žmogaus teisų. Ir kitas kriterijus primtinumo iniciatyvų yra susijęs su iniciatyvų tai, e, su komisijos kompetencija teikti teisės akto pasiūlymą. Jeigu iniciatyva nebus e, teikiama toje srityje, tai nebus primtina. Taigi mes atliksime tą patikrą pagal mano minėtus kriterijus ir e, būsime atlikę tą patikrą pakankamai tikri, kad galima e, leisti organizatoriams rinkti parašus ir inicijuoti atitinkamus teisės aktus, e, teikiant tą iniciatyvą policijai, komisijai. Taigi tokiu būdu mes norėtume palengvinti visą darbą tiek peticijų organizatoriams, tiek komisijai, nes, kaip jau minėjau, sprendimas yra administracinio pobūdžio, sprendimą priims komisijos kompetitingos tarnybos ir e, nei parlamentas, nei komisijos kolegija procese, procese nedalyvaus. Savai suprantama, kad e, kiekviena sprendimą. To priežastis yra ta, kad komisijos kolegijos patvirtintą sprendimą galima apskūsti teismui ir e, todėl norime numatyti atitinkamą saugiklį ir neįtraukti e, komisijos, kad būtų užkirstas kelias minėtam piknaudžiavimui. Pana Harkins klausė apie piliečių iniciatyvų tam, to, tam tikrą rimtumo galima trūkumą. Įsivaizduokime, kad e, manau, kad jau iš pat pačioje proceso pradžioje mes galėsime pajusti, ar iniciatyva uh, yra rimto pobūdžio, ar e, tik tai bandymas kaip nors e, pažaisti arba pasityčioti iš, iš institucijų. E, tačiau aš tikiuosi, kad mes nepiknaudžiausime kriterijų griežtumu, kad išvengtume atitinkamų bilinėjimusi Europos teisingumo teisme. Taip pat tokiu būdu mes e, suteiksime galimybę e, pradėdami, leisdami šiam procesui vykti plačiau, skleisti neigiamą informaciją apie ES, ko mes nenorėtume. Iš valstybių narių mes girdime pasiūlymų, kad e, atviro kodo programinę įrangą naudoti būtų galima e, patogiau, nei rengiant e, kiekvienai e, piliečių iniciatyvai specialiją programinę įrangą siekiant rinkti parašus internetu. Mes šiame procese bendradarbiausime su valstybių narių ekspertais, taip pat pasitelksime mūsų komisiją dirbančių ekspertų pagalbą tam, kad galėtume tokią atviro kodo programinę įrangą e, sukurti ir apsaugoti asmens duomenys. Pone Delčiava, ačiū už Jūsų pranešimą ir už Jūsų klausimus dėl parašų rinkimo internetu. Mes šį pasiūlymą pateikėme todėl, kad siekime naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir manome, kad parašų rinkimas internetu užtikrintų didesnį iniciatyvų, piliečių iniciatyvos pagreitį, taip pat būtų patrauklesnis jaunai e, kartai, aš taip manau, nežinau, kiek laiko mano dukra praleidžia dalyvaudama įvairiose socialinėse e, tinklapiuose, jų e, veikloje, todėl manau, kad jaunimui toks būdas yra patrauklesnis nei pasirašyti ant uh, popierius dėl išminčių tos grupės. Nelabai mums tokia idėja patinka, nes galiausiai vis tiek pati komisija gali priimti tik galutinį sprendimą ar registruoti tokį, tokio pobūdžio iniciatyvą teikiamą ar neregistruoti ir tik tai komisiją galima jos sprendimą apskūsti teisingumo teismui. Manau, kad ta išminčių taryba galėtų tik apsunkinti, sulėtinti visą procesą, nepaisant to, kad suprantu, kas slypi už šio pasiūlymo, galėtų atlikti tokią pagalbinę funkciją, siekiant e, padėti Europos piliečių iniciatyvos e, organizatoriams e, teisingai atlikti procedūrinę veiklą, tačiau aš manau, kad tą funkciją gali atlikti ir atitinkamos mūsų struktūros, e, kurios galėtų vertinti taip pat ir piliečių iniciatyvų priimtinumą arba tinkamumą regus, registruoti. Kalbant apie kitą klausimą susijusiu su atitinkamu e, straipsniu dėl e, asmens duomenų apsaugos, tai e, kiekvien, kiekvienos iniciatyvos organizatoriai pagal valstybių narių teisę yra atsakingi už asmens duomenų apsaugą ir, e, ir ta atsakomybė vienose valstybėse yra civilinė, kitose baudžiamoji. Taigi e, valstybės narės privalo nustatyti atitinkamas sąlygas ir bausmes, kurios būtų taikomas, jeigu būtų piknaudžiavimo asmens duomenimis kas atsitiks tada, kai jau e, baigta piliečių iniciatyva surinkti e, visi parašai. Na, tada komisija turės prievalę jums, e, tarybai ir Europos parlamentui pateikti savo komunikatą su pasiūlymu, kaip toliau elgtis toliau. Ir tada atsiras galimybė geriau suprasti šį procesą ir komisija mielai jame toliau dalyvaus. E, egzistuoja gal trys scenarijai, kaip viskas vyks. Pagal pirmąjį mes, e, e, kaip kad nori iniciatyvos organizatoriai, imtume kaip komisija renkti tiesiekros pasiūlymą, bet gali būti ir taip, kad komisija norės atmesti tą pasiūlymą. E, sakysim, jeigu klausimas yra susijęs su motinystės atostogų sutrumpinimu, tai čia e, iš tikrųjų yra komisijos e, kompetencijos rytis ir e, komisija privalės ten veikti. Kitais atvejais galbūt ji negalės taip elgtis, žiūrėdama į piliečių iniciatyvą. Taigi mes galime e, galbūt pateikti E, savo pakeitimus, galbūt galime paprašyti daugiau papildomos informacijos prieš pateikdami savo pasiūlymus. Taigi išnaudosime visas galimybės e, siekdami to rezultato, kurio tikisi iniciatyvą pateikiantis e, piliečiai. Ir komisija, žinoma, jaus tų milijonų ES piliečių tam tikrą spaudimą ir supras, e, ko jie nori iš komisijos. Kalbant apie e, tuos e, Europos institucijų tarnautojus, kurie dirba pagal laikinas sutartis ir apie tai, kad jie negali dalyvauti vidu, vidaus konkursuose. Čia situacija tokia, kad paprastai e, tos e, tie vidaus konkursai ir aš čia kalbu spontaniškai, e, tikslesnį informaciją jums pateiksiu raštu. Reikalas tas, kad vidiniai e, konkursai paprastai skelbiami tiems darbuotojams, kurie jau yra praėję konkursą, jie jau, taip sakant, yra įrodę, kad turi pakankamai žinių ir įgūdžių būti nuolatiniais tarnautojais ir tik tada jie gali dalyvauti vidaus konkursuose. Tuo tarpu laikiniai darbuotojai tų procedūrų nėra praėję, jie taip pat dirba skirtingose etatuose. Paprastai e, laikinai dirbantys e, dirba tokiame mm, poste, kur jo tiesioginis viršininkas yra jau nuolatinis tarnautojas. Taigi yra tam e, tikri apribojimai, tiems e, laikinai samdomiems žmonėms dalyvauti vidaus konkurse. Tačiau dėl darbo tvarkos taisyklių laukia e, gana didelė diskusija. 2012 metais baigs galioti e, tarnautojų atlyginimo nustatymo metodas ir bus kalbama apie naują finansų perspektyvą, apie visus pokyčius, kuriuos ji atneš, todėl bus atidžiai peržiūrimi e, darbo tvarkos taisyklių. E, pagrindai Europos parlamentas tame procese taip pat e, dalyvauja, tą matome dabar kalbantis dėl išorės veiksmų tarnybos įkūrimo. Darbo tvarkos taisyklė, žinoma, mums yra įstatymas, mes jų nuostatų negalime išvengti. Na, bet aš tikslesnį atsakymą atsiųsiu jums raštu, mano padėjėja viską pasižymėjo. E, pone Augen kalbėjo apie trečdalį valstybių narių, sakė, kad e, sunku šešias valstybės narės suburti. Sutikčiau su jumis, bet tuo pat metu turime turėti galvoje, kad piliečiai šešių valstybių narių uh, Tokiu atveju siūlytų e, sukurti teisės aktą, kuris būtų taikomas visoms 27 valstybėms narėms. Todėl mes e, nenoriai norėtume mažinti tą apatinę ribą. E, nes tada iškyla klausimas, ką iš tikrųjų mes turime galvoje, kai sakome, europietiškas teisės aktas, kuris būtų taikomas, taikomas visom 27 narėm dabar, kai kalbame apie amžiaus cenzą 16 ar 18 metų, e, aš čia su jumis e, sutinku, kad e, iš tikrųjų tam, kad galima būtų nu, užpildyti įstatymų spragas, prireikia tam tikro laiko. Trilogo forma diskusijos šiuo klausimu su valstybėmis narėmis žinoma tęsis. Ir e, savai mes suprantame, sutinku ir su jūsų mintim, kad komisijai praverstų šiek tiek populiarumo piliečių akise. E, toliau buvo klausimas apie pakrančio apsaugos įstatymą Ispanijoje. Tai labai konkretus ir specifinis klausimas. E, turiu nedaug informacijos šiuo klausimu ir ta informacija situacija yra tokia, kad e, tie dalykai, taip pat nusavybės teisės dalykai nėra ES kompetencijos ir ties galbūt netenkins jūsų toksai atsakymas, bet e, kol kas tik tiek turiu, tie turiu informacijos, sakys jums raštu. Dabar dėl e, galimybės susipažinti su dokumentais, dėl prieigos prie informacijos. E, žinome, kad turime direktyvą 1049 e, apie prieigą dėl informacijos. Mes taip pat žinome, kad Europos parlamentas e, šiuo klausimu norėtų žengti vieną kryptim valstybės narės e, absoliučiai kita kryptimi, o komisija stengiasi būti per vidurį. Bet skirtumas toks didžiulis, kad mums labai sunku E, judėti pirmin. Po to, kai įvyks pirmasis e, šios direktyvos ar e, jos pakeitimų svarstymas, kaip žinome, Europos parlamentas nusteikęs nepritarti šiems pasiūlymams nes reikia labai atidžiai dar e, kai ką svarstyti, ten yra labai daug smulkių dalykų, mes nenorėtume į smulkmenas leistis. E, vakar sustikau su Europos ombudsmenu ir mes kaip tik kalbėjome apie tai, kaip geriau e, gauti e, piliečių informaciją ir e, Tuo pačiu, kaip geriau pateikti Europos piliečiams visą informaciją. Eina kalba apie naujų portalų sukūrimą, nors tokių portalų jau nemažai ir dalyvauja, e, nemažai jau ir egzistuoja, bet reikia kažką čia daryti ir po pokalbės Europos e, ombudsmeno e, bendradarbiais. E, kur mes kalbėjome apie bendrąjį portalą, e, man sutarė geras įspūdis, aš manau, kad šitą kryptimį turėtume žengti ir toliau. E, ponas Hefner pats dalyvavo diskusijoje. Jo, jo keltų klausimų žino, kad čia dirbame ir toliau. Uh, E, dėl tapatybės kortelių naudojimo iš tikrųjų ir mes ieškome tokio sprendimo, kuris būtų priimtinas ir jums, ir valstybėms narėms, ir mums. Na, o kalbant apie terminus ir apie prašų rinkimą, ar, ar tai būtų internetu ar ant popieriaus, e, jūs teigiate, kad e, vienerių metų renkant ant popieriaus gali neužtekti, čia reikia dar didžiau pažvelgti. kalbant apie pažeidimų procedūrą, tai e, tik, iš tikrųjų kad ko gero peticijų komitetas nėra tas, kuris daugiausiai e, e, rūpinasi šiuo klausimu, daugiau turbūt prekybos komitetas ar kiti komitetai. Uh, juo rūpinasi reikalas tas, kad komisija turi užtikrinti, kad Europos teisės e, aktai būtų gerbiami, kad jie tinkamai perkelti būtų ir e, kad e, jeigu jie nėra įgyvendami, būtų įmamasi kažkokių veiksmų. Aš labai tikiuosi, kad situacija šioje srityje gerės. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su jūsų darbo grupe dėl pagrindų susitarimo. Uh, ir aš labai tikiuosi, kad e, Europos parlamentas pritars e, darbo grupės pasiūlymams dėl pagrindų sustarimo. E, mes turime konkrečius ir metinius pranešimus apie ES teisės įgyvendinimą ir komisija žinoma Europos parlamentui be iš ankstinio e, įspėjimo automatiškai teiks Europos parlamentui ataskaitas apie kiekvieną E, pažeidimų procedūrą, ypatingai jie, apie tos atvejus, kurie yra perduoti Europos e, teisingumo teismai. Taigi, kaip matote, jūs gausite e, visą informaciją, dėl kurių bylų, dėl kurių atvejų yra pradėta pažeidimų procedūra. E, o jeigu jums parūps e, smulkesnės detalės, mes kiekvieno atskiro atveju busime pasirengę jums suteikti e, visą informaciją smulkesnė informacija. Tuo pat metu turėsiu pasakyti, turiu pasakyti, kad e, darydami tai mes turėsime laikytis Europos teisingumo teismo taisyklių, tam e, tikrų e, precedento teisės nuostatų. Bet kuriuo atveju, prieš pradėdama pažydimų procedūrą, Europos komisija siekia surasti sprendimą su valstybė nare tokiu būdu, kad galima būtų tokios procedūros apskritai išvengti. Taigi mes e, siekiame užtikrinti pagarbą ES teisėjai, e, įtikinėdami, darydami spaudimą prieš pradėdami pažeidimų procedūrą. Tai jau yra, taip sakant, e, paskutinė stadija. Na, o kai pagrindų sustarimas bus patvirtintas, mes e, pradėsime renkti įgyvendinimo taisyklės, kaip jo nuostatas įgyvendinti kasdieniniam gyvenime ir iš tikrųjų mes galėsime ir dar e, vaisingiau bendradarbiauti šitoje srityje. Atsiprašau, kad kiek ilgokai užtrukau atsakydamas į jūsų klausimus. Dėkuoju ir jums, ir jūs turite mums atleisti už tai, kad uždavėm tiek daug klausimų. Labai jums dėkoju. Galime baigti mūsų e, susitikimą su ponu Ševčiovičium. Dėkui. Allora, dopo aver ringraziato il commissario Sefcovic, eh, a questo punto proseguiamo con l'ordine del giorno e, e passiamo. Taigi padėkoju komisijos nariu Šerčiovičiui, teskime posėdžio. Teskime posėdį, nagrinėkime kitą darbo tvarkės klausimą. Perėsime prie dešimto darbo tvarkės punkto, tai yra pono Alberto Perino pateikta peticija Habitato asociacijos vardu dėl prieštaravimo greitaigio traukinio jungčiai Turinas Lionas. Taip pat turime dar vieną peticiją tuo pačiu klausimu. Ja pateikė Paulio Prieri ir, čia, ir Remo Kastanieri. Taigi pradėkime nuo pono Perino. Atrodo, kad jo nėra.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 Allora, in attesa che arrivi il tecnico per eh, la, la sistemazione del... no, è già arrivato. Eh, chiederei alla Presidente Arminia Mazzoni di poter leggere un breve ringraziamento per eh, questa seduta. Pone pirmininkė, norėčiau perskaityti trumpai dokumentą. Pirmininkė, taip. Bet būtų geriau, kad kalbėtumėte trumpai. Jeigu skaitysite, skaitykite lietai. Dar prisiminkite tai, kad turėsime išklausyti ir kitų komiteto narių. Taigi, laba diena. Visiems mes pranešėjas kalba labai greitai. Taigi prašoma paprašyti, kad būtų skaitoma lėčiau. Taigi aš norėčiau kalbėti apie socialinę ir aplinkosauginę situaciją toje srityje, kur bus tiesiama šita linija. Vėliau atsakysiu jūsų klausimus. Taigi labai trumpai keletas įvadinių žodžių. Italijos piliečiai, atstovaujantis įvairioms asociacijoms, parengė iniciatyvą, buvo parengtos šešios peticijos. Mes norėtume, kad peticijų komitetas imtųsi veiksmų ir uh, atsakytų į klausimus keliamus toje iniciatyvose. Mes esame įsitikinę, kad peticijų komitetas neturėtų apsiriboti tik tuo, kad būtų komisijos atstovus spaudai. Europos parlamentas turi išklausyti piliečių nuomonę ir turi būti atsaking, ats, nepriklausomas nuo komisijos. Mes norėtume, kad jūs žinotumėte, e, kokie yra mūsų reikalavimai, todėl norėtume, kad jūsų komitetas suformuotų poziciją dėl mūsų iškeltų klausimų, kurie yra paremti nepriklausomais moksliniais e, tyrimais ir studijomis. Ir norime, kad e, būtų priimti sprendimai remiantis ne tik komisijos poziciją. Taigi mes Norime, kad Europoje vykstų, vyktų demokratinės diskusijos transporto klausimų. Ir mes norėtume, kad planavimas būtų pagrystas socialinėmis priemonėmis, nes tai atneštų naudos visiems. Mm, ir mes norime atstovauti piliečių interesams. Dabar perskaitysiu E, Perino parengtą dokumentą dėl peticijos 949 dėl greitai gatraukinio jungties Turinas Lionas. E, visas regionas e, pasisako prieš tokių darbų pradžią. Mes manome, kad to nereikia. Jau seniai buvo pradėta kalbėti, kaip sujungti Turiną su Lionu, nutiesiant 24 km tunelį ir 32 km greitkelį. Tokie veiksmai pakenktų slėnio gyventojams, padidėtų užterštumas ir darbai užtruktų 20-30 metų, triukšmo lygis, užterštumo lygis iš, e, labai padidėtų. Uh, Strasbūre parlamente lankėsi piliečiai, kurie įteikė laišką, kurį pasirašė 32 tūkstančiai e, piliečių, piliečių ir regiono administratorių. Buvo surinkti 8 tomai parašų ir buvo prašoma sustabdyti tokį darbą. Prieš dešimt metų TLF paskelbė savo planą nutiesti tokią jungti. Nacionaliniu lygmiu, lygmeniu nebuvo teikta jokios informacijos, nebuvo pristatytas pradinis projektas. Ir tokio projekto vykdymas žlugdys visą regiono ir regiono ekonomiką. Taigi tokio projekto vykdymas yra neprasmingas. Kalbu apie tunelio tiesimą. Italijos vyriausybė labai daug pažadėjo, tačiau neskyrė niekam lėšų, nes neturi lėšų. Rugsėjo 17 dieną turinė vyko susitikimas su konfederacijos atstovais, ponas Vyto Bonsignorė, Europos parlamento narys iš APP frakcijos, pareiškė, jeigu nėra numatyta jokių lėšų, kaip galima įgyventi tokį brangų projektą. Ir apskritai mes neturėtume krizės metais švaistyti lėšų, kalbant ir apie Valės Usa regioną. Taigi technikai ir administratoriai šiame slėnyje rengia projektą. Mes esame sunerime dėl pavojų žmonių sveikatai nes e, toks projektas tikrai padarys poveikį žmonių sveikatai. Pavyzdžiui, žmonės e, padidės 10 procentų žmonių sergančių kvepavimo takių, takų lygomis, mes nerimavome dėl asbesto, taip pat nerimavome dėl padidėsiančios oro taršos. Mes negalime sauliaisti, kad gyventojams kiltų pavojus dėl asbesto. Taigi teisės aktų kuriejai turėtų neišvežinėti tų kenksmingų medžiagų iš tos teritorijos. Taip pat kyla problemų dėl vandens taršos. Dokumente, kurią, kurį pateikėme Europos parlamentui, kalbama apie hidrogeologinę riziką tokio projekto vykdymui. Taigi tokio tunelio nutiesimas nieko gero neduos. 86 kubiniai metrai vandens prateka pro tą zoną. Ir mes nenorėtume, kad pasikartotų kokie nors rimti geologiniai, geologinės avarijos kurios, e, kaip žinia, atneš, atneša labai daug žalos ir likviduoti jų padarinius yra labai brangu. Taigi dėl šitos priežasties ir daugybės kitų priežasčių turiu pasakyti, kad e, šis projektas nėra, negali būti primtinas, jis neprimtinas visai teritorijai. E, Prancūzijos, Italijos ir apskritai ES lėšos vykdant tokį projektą būtų išvaistytos. Kolega sakė, kad jungtis tarp Turino ir Liono gali būti modernizuota. Prancūzijos ir Italijos pusė tą padarė, tačiau šita linija yra naudojama tik tai pusę nepilnų pajėgumų. Yra galimybė greitaigiams traukiniams e, važiuoti tą liniją, tačiau ji nėra iki galo išnaudojama. Taigi mes norėtume, kad būtų atliktas išsamus poveikio, vertinim, poveikio aplinkai vertinimas. Do la parola al signor Alberto Paolo Veggio. Alberto Paolo Veggio dabar kalbės. Labadiena visiems. Taigi, peticijų. Vietos gyventojai ir administracija visiškai nebuvo įtraukti į pirminį šio projekto rengimo etapą. Turime duomenų, kuriais remiantis galima įrodyti, kad gyventojai nepritarė šiam projektui ir sudinamasis atstovavimo institucija, kuri turėtų svarstyti projekto klausimus, nėra pakankamai reprezentatyvi, nes joje dalyvauja tik tai dvi <clears throat> administracinės struktūros, per kurias drieksis ta geležinkelio trasa ir daugelis e, administracinių regiono vienetų visiškai nesuinteresuoti, kad šis projektas būtų įgyvendintas ir tik dvi jam šiek tiek pritarė. Anksčiau buvo taip, kad e, buvo iš naujo deramasi su regioniais administraciniais vienetais ir piliečiai. Čia raudonas spalva pažymėta. Skaidrėje aiškiai pasisako prieš šio projekto įgyvendinimą. Taigi piliečių pažiūros ir e, pozicija šio projekto atžvilgiu yra daugiau nei akivaizdi. Anksčiau šiame komitete jau buvo pristatytas dabar rodomas dokumentas. Tai yra santrauka to, ką ta e, observatorija, ta atstovaujama institucija anksčiau nutarė dėl to, kokiu maršrutu turėtų drėkti, drėktis ta geležinkelio atkarpa, esama taip vadinamo susitarimo, kurį tačiau pasirašė tik tai projektui pritarančios šalis. Šiandien ryte gavome dokumentą, kuris vadinasi Briuselio susitarimu. Mes esame jį pasirašę ir norime, kad visas e, šio projekto finansavimo priemonės būtų sustabdytos ir tai būtų viena iš galimybių užkirsti kelią šiam projektui ir galima būtų laikyti e, tai mūsų sėkme. Antrasis aspektas, kurį šiek tiek minėjau, yra susijęs su vietos gyventojų pasipriešinimu šiam projektui. 20 metų jau vyksta ši kova. Ir e, dėl to netgi atitinkama teritorija buvo militarizuota. Daugiau nei 20 metų Sūza slėnyje, remiantis aplinkosauginiais aspektais, kovojama prieš šį projektą, visos bendruomenės nuo Liono iki Turino yra jau įsteigusios tokį kovos komitetą, kurio narių skaičius vyruoja nuo kelių tūkstančių iki kelių šimtų. Ir šie kovos komitetai pasisako prieš ES lėšų naudojimą šiam projektui įgyvendinti. Mes jau kreipėmės į Olafą, Taip pat e, rengėme įvairias protesto demonstracijas, kuriuose dalyvavo tūkstančiai žmonių ir e, administracinių vienetų vadovai iš to regiono. Tačiau projekto e, vykdytojai nelabai kreipė dėmesio į mūsų protestus ir galiausiai buvo pasirinkta pozicija neinformuoti visuomenės apie vykdomus darbus. Peticijos, čia, kuris buvo pasirašytas Italijoje, ką tik buvo rodytos. Mes tuo tarpu norime piliečių supažindinti su poveikio aplinkai informacija, tačiau negalime tos informacijos pateikti gyventojams. Čia Piemonto regiono administracijos raštas, kuriame patvirtinama, kad projekto organizatoriai neva arba galbūt ir iš tikrųjų klastojo dokumentus. Piemonto regiono sprendimu mes turėtume turėti teisę susipažinti su atitinkama informacija, tačiau tas sprendimas priimtas Liepos mėnesį ir teismo atitinkami sprendimai nėra vykdomi. Todėl dabar mes norime, kad projekto organizatoriai vykdytų teismo sprendimą, o ko jie dabar nedaro. Yra dar papildomų aplinkybių susijusių su dokumentais patvirtinančiais šios geležinkelio atkarpos susijungties statybą. Tas dokumentinis pagrindas iš tikrųjų yra pakankamai silpnas, todėl mes manome, kad e, likę dokumentai arba turimi dokumentai galbūt yra laikomi slaptai ir vis tiek naudojamas ES parama. Mums pavyko sužinoti, kad e, bendrovė kuri atlieka tyriamuosius darbus, jau atliko šių darbų už 160 tūkstančių eurų, kurie buvo išmokėti per 14 dienų. Tai yra visiškai nepriimtini dalykai. Mes atitinkamą informaciją perdavėme kovos su sukčiavimu tarnybai, Taigi, tie 160 tūkstančių eurų sudarė nuomos išla, tiksliau, iš, e, suma buvo sumokėta už kelių kubinių metrų žemės e, kasimo darbus. Apskritai visas Suzas lėnis e, paverstas vos nemilitarizuota zona. Labai sunku e, todėl viską patikrinti, o iki šiol bendrai buvo išleista 671 800 eurų parengiamiesiems darbams. Ir mums kilo klausimas, kaip apskritai galima leisti tokioms organizacijoms pasirašinėti tokio pobūdžio sutartis ir vykdyti šiuos darbus. Dabar pasisakys komisijos atstovė Katrin Prins. Uh, um, uh, Dėkoju. Um, um, to summarize, uh... Komisija atsakė į klausimus ir bandė apibendrinti informaciją apie prioritetinius projektus iš Lyono iki Ukrainos per Turiną. Taigi kartu su parlamentu ir taryba komisija nustatė, kad tai yra prioritetinis projektas. Toks sprendimas buvo priimtas ketvirtais metais. Pagrindinė priežastis, dėl kurios šis projektas buvo paskirtas prioritetiniu buvo ta, kad šis regionas yra trapus aplinkosauginė prasme ir buvo būtina per, nukrauti apkrovimą nuo kelių transporto ant geležinkelio. Ir istorinė linija Lionas Turinas pasižymė tam tikrais sunkumais. Ši linija buvo nutiesta 1890 metais, taigi nuolydis tos linijos yra labai aukštas, status, todėl ją nelabai galima naudotis. Dabar šita linija jau trejus ketverius metus yra modernizuojama, atnaujinama, ji turi baigtis Italijos pusėje, tačiau darbas dar nėra baigtas net Prancūzijos pusėje. 2011 metais bus galima daugiau krovinių leisti šitą liniją, tačiau dėl stataus nuolydžio ši linija negali būti panaudojama visų pajėgumo. Kitas dalykas yra meteorologinės sudėtingos sąlygos regione. E, pateikus pirmasias peticijas, Europos parlamentas e, surengė tyriamąją misiją į Valę Susą. E, misija vyko į Italiją 2005 metų pabaigoje ir parlamentas džiaugiasi tuo, kad e, daugiau dėmesio skiriama geležinkelio transportui, bet buvo keliama sąlyga piliečiams pristatyti visą reikalingą informaciją. Europos koordinatorius atsakingas už šį projektą buvo susitikęs su judėjimo atstovais ir galiu pasakyti, kad e, rytoj taip pat yra numatytas susitikimas, kurio metu mes aiškinsimės, kaip ateityje numatyti keitimąsi informaciją. Šiuo metu ben, finansavimas iš bendrijos pusės ir Prancūzijos ir Italijos yra numatytas tyrimams ir parengiamiesiams darbams paremti. Tų tyrimų pagrindinis tikslas yra išsiaiškinti, ar gali kilti vykdant šį projektą aplinkosauginio problemą ir ar būtų galima sušvelninti tokių, tokį poveikį. Techninė stebėjimo grupė, kuri buvo kritikuojama peticijos pateikėjų, nuo 2006 metų pabaigos susitinka kas savaitę ir susitikimuose dalyvauja visų komunų atstovai. Iš tiesų kviečiami atstovai iš visų susijusių komunų ir tokie susitikimai leido pakeisti leido priimti tam tikrus sprendimus, buvo atsižvelgta į piliečių uh, poziciją. Daugybė žmonių pasisakė už tokius tiesnimo darbus. Iki šių metų pabaigos buvo, bus atlikta 92 grėžiniai. Tai tiek aš ir norėčiau pasakyti iš komisijos pusės. C'è qualche collega che intende intervenire? Ar norėtų kas nors iš komiteto narių pasakyti, ponė Aukin? Sorry, sorry, yeah. I'm really tired now. Atsiprašau, šiek tiek pavargus jau esu. Uh, Norėčiau paklausti komisijos štai ko, kai jūs kalbate apie senąją vėžę. Tai daugelį vietų matome, kad senos vėžės jau yra modernizuotos ir, ir galbūt tuo keliu galima būtų eiti ir čia, o ne dramatiškai kalbėti apie tunelį. Ar jūs čia bendryjei norite pagerinti transportą, ar kalbate tik tai kažkokį apvažiavimą, kuris kitiems būtų naudingas? Ta norėčiau išgirsti. Taip pat E, iš komisijos norėčiau išgirsti, ar poveikio aplinkos įvertinimai, visi įvertinimai yra tinkamai atlikti, nes mes jau metų metais girdime šiame parlamente, kad tai kelia daugiausia problemų. E, ir stebiuosi, kad kol kas aiškaus atsakymo dėl poveikio aplinkai įvertinimo nėra. Ir Aš, aš suprantu taip pat, kad senosios vėžės atnaujinimas e, nebūtų tinkamas e, greitaigiams traukiniams. Kolega Kančan. Sì, credo che eh, una premessa importante. Ponas Kančian. Ačiū, pirmininkė. Iš karto reikti, reiktų vieną svarbę mintį pasisakyti. Pasisakau už skaidrumą sutartyse, viešuosiuose pirkimuose ir taip toliau. Turime atsižvelgti į aplinką ir, žinoma, turime laikytis pažangiausias praktikos kai kalbam apie techninius dalykus ir čia turime elgtis griežtai ir laikytis mūsų principų. Tačiau tarp to ir tų principų praktinio taikymo ir kai kalbame apie tai, kad kažkas blokuoja viso labai svarbaus Europai koridoriaus statybą, čia mes turime iš tikrųjų staptelti ir pamastyti. Aš dirbu transporto komitete ir ten mes vieningai esame apsisprendę, kad reikia kuo daugiau transporto perkelti iš kelių į geležinkelius. Kalba eina apie Europos vieną iš svarbiausių transporto koridorių, kuris jungia rytus ir vakarus. E, Tai pasakytina ir apie transportą, ir apie ekonomikos vystimas ir taip toliau. Ir jeigu čia stabdysime viską tik dėl to, kad mes nesutarėme, negalime sutarti, ir čia praktinių detalių aš nežinau, tai aš manyčiau, kad ne mes turėtume būti tie, kurie tą koridorių blokuoja. E, Greitaigiai traukiniai yra būtini ir čia reikėtų labai aiškiai pasakyti jiems taip, nes mm, Europa pasisako už e, tą greitaigio sustikimo rūšį ir šis koridorius, ši jungtis per Alpes e, yra gyvybingai svarbi. Jeigu e, ta linija būtų nutiesta tik tai vienoje Alpių pusėje, tai tai e, nelabai prisidėtų prie padėties pagerinimo mūsų pusėje. Todėl aš kreipiuosi į komisiją komisarą ir raginu surasti geriausias technologijas, pažangiausią praktiką ir užtikrinti, kad mums e, nereikėtų atsisakyti šio finansavimo ir kad nebūtų blokuojama ta viena iš svarbiausių linijų, na, būtent tame Europos regione. Pirmininkė, e, Jeigu nėra daugiau norinčių pasakyti, aš pati norėčiau pridurti e, komisijos labai, kad e, tai, ką išgirdome iš komisijos atstovės šiandien, e, neprideda nieko naujo prie to, ką mes gavome raštu pereitų metų rugsėjo mėnesį. Taigi nuo 2009 metų nieko naujo negavome. Komisija jau tada manė, kad atliko patikrinimus ir inspekcijas, e, taip pat ir ankstesniuose etapuose, konsultacijų etape, e, atliko visus reikiamus e, palyginimus. 2009 m. rugsėjį trūko dar vieno poveikia aplinkai įvertinimo. Šiandien apie tai irgi nieko neišgirdome. Ir e, toks atsakymas e, taip pat nieko nesako, neatsako į tai, ką e, peticijos autoriai sako apie tos stebėsenos stebėsenos tarybos ar tos stebėsenos institucijos narystę. Ne, nebuvo kalbos apie tuos, kas dalyvauja, kas yra nariai tos e, stebėsenos grupės, kai kalbama apie tikrą, realų žmonių dalyvavimą. Todėl aš e, sakyčiau, kad finansavimo sustabdymas priklauso e, nuo. E, norėčiau paklausti, ar, ar kodėl jūs kol kas nefinansuojate? Ar dėl to, kad neatlikta dar ta paskutinė poveikia aplinkai ataskaita? Dėkoju. Pirmiausia, jūsų klausimą atsakysiu. Jūs sakote, kad e, nelabai daug ką naujo galėjome pasakyti palyginti su komisijos atsakymu rugsėjo 2009 metais. Ir tai yra todėl, kad Italijoje iš esmės nieko naujo ir neatsitiko. Poveikia aplinkai įvertinimas, pats procesas dar neprasidėjo, nes neduotas leidimas e, parengti e, galutinį e, projekto suderinimą Italijoje. Dėl stebėsenos institucijos ar, ar, ar e, tarybos, tai e, visos e, komunos, visos valdybės, Suzos linija yra kviečiamas paskirti savo atstovus į ją tame tarpe ir žmonės susijęs su geležinkeliais ir su regiono valdžia. Žinoma, mes e, kviečiame visus, bet kai kurios komunos nusprendė nesiųsti savo atstovų į tą stebėsnos instituciją. E, atsakydama į ponios Aukiant klausimą, kalbant apie e, senąją liniją, tai tunelis dabar modernizuojamas, kad galėtų važiuoti didesni traukiniai, tačiau tai visiškai neišspreidžia e, problemos susijusios su tuo, kad kol kas e, tas geležinkelis e, turi keliauti labai dideliais šlaitais, reikia panaudoti du ar tris lokomotyvus, norint užtempti krovinį tais šlaitais iškyla daug problemų, ypač žiemą. Ir todėl labai sunku daug krovinių gabenti ir ta linija absoliučiai nepatikima. Būtent tą norėčiau pasakyti, tuos, atsakydama į tuos du klausimus. Dabar žvelgiu į savo a, kolegą iš aplinkos a, direktorato Aš buvau pasirengęs pasakyti e, šitą apie kitą peticiją, apie Triesto divačią e, peticiją ir turiu pasakyti, kad kalbame apie procedūrinę direktyvą, o ne apie, taip sakant, e, materialiųjų dalykų direktyvą. Eina kalba apie tam tikrą konsultavimo procedūrą Jeigu norėsite pastatyti e, atominę elektrinę Romoje, jums teks e, turėti reikalą su dviem skirtingom procedūrom. Kai kalbame apie mm, e, 11 mm, peticiją, tai e, be jokios abejonės, kad turi būti konsultacijos ir Italijoje, ir Slovenijoje. E, E, šiandieną taip pat buvo girdėta iš peticijos rengėjų, kad būtina atsižvelgti į e, pažangiausios praktikos reikalavimus, kam mes visai pritarėme. Sì, un minuto però di replica, non, non molto. Sì, sì, solo. Forse sentiamo prima la collega. Galbūt pirmiausia turėtume išklausyti kolegės. Uh, trumpą klausimą turėčiau. Jūs kalbėjote apie tai, kad poveikio įvertinimo direktyva neturi jokios įtakos, yra nieko neverta. O mes visą laiką grįžtame prie savo raginimo atlikti poveikio aplinkai įvertinimą. O komisija tuo tarpu liepia mums apie tai pamiršti, nes tai neturi jokios įtakos, neturi jokios e, reikšmės ir prasmės. Tai šokiruojantis teiginys. Manau, kad komisija turėtų daugiau pastangų dėti tam, kad visas vykstantis procesas būtų kaip įmanoma objektivus, o nevarytų mums tik tai tiek baimės arba nebūtų vien tik tai bevertis pinigų ir laiko švaistimas ir nereiktų mus varginti piliečių, jeigu jūs ir taip teigiate, kad visa ši procedūra aplinkos poveikio aplinkai vertinimo yra nieko neverta. Ačiū labai. Belgijoje Liovino mieste, pirmikaujant Belgijoje, bus e, minimas šios direktyvos galiojimo e, jubiliejus tam tikras suktaktis ir tai yra unikali direktyva, kuri leidžia konsultuoti su piliečiais ir tai yra didžiulis jos privalumas, tačiau uh, Jūsų teiginys taip pat yra teisingas, komisija tą supranta, mes norime sustiprinti direktyvos poveikį, e, tačiau e, tvarka yra tokia, procedūra yra tokia, kokia yra ir mes negalime jos pakeisti šiuo metu į 25 metus galioja ir tikėkime, kad ta direktyva ateityje bus dar e, stipresnė, galima bus geriau ją pasinaudoti. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į dabartinės geležinkelio atkarpos pajėgumus. Pusė visų tranzitinių krovinių tarp Italijos ir Prancūzijos yra pervežama šią atkarpą e, ir dar yra nemažai pajėgumų nepanaudojimų, taigi tas teiginys neteisingas. Pasinaudojama tik tai trečdalių turimo potencialo, jeigu kalbame apie pajėgumą ir apie tunelio dydį bei mastą, tai teiginiai šie yra visiškai be pagrindo. Norėčiau Jums didaktinį pavyzdį pateikti. E, kadangi šiuo metu yra panaudojama tik tai trečdalis to potencialo, palyginant su e, laikotarpiu prieš 20 metų. E, taigi iki 2010 metų sausio mėnesio vietinės bendruomenės negalė, ir teigiama, kad nedalyvavo toje stebėsenos grupės veikloje. Faktas yra tas, kad jeigu egzistuoja ta stebėsenos grupė, kuri valdo praktiškai projektą, nereiškia, kad ji atsižvelgia į mūsų prašymus arba reikalavimus. Tai, ką ši grupė nusprendžia, taip pat nėra netgi privalomo pobūdžio. tas dokumentas, kuris buvo rodytas, jis pasirašytas e, tos stebėsinos grupės pirmininko, tačiau bendruomenės po jo nepasirašė, taigi jos nepritarė. Aš prašyčiau jūsų man įrodyti priešingą dalyką. Tai, kad asmenys sėdi už vieno stalo, nereiškia, kad e, pritarė e, jie visi priimtam dokumentui. Tai, kad tas dokumentas buvo pasirašytas stebėsinos grupės pirmininko, o jo turiniu nepritarė 90 procentų visų bendruomenių, reiškia, kad mes esam teisūs, nes e, tie dokumentai, kaip jau nebuvo pasirašyti vieno asmens visų vardu ir jie neatspindi tikros padėties ir tikrų aplinkybių. Mes jums atnešame atitinkamus dokumentus ir norime, pageidaujame, kad e, asmuo, kuris e, palaiko arba laikosi tam tikros nuomonės, ją čia ir pristatytų. Mes pagėdavome, kad ta stebėsenos grupė galėtų išklausyti ir vietinių bendruomenių ir e, kad e, priimamus dokumentus e, tvirtinamus pasirašytų bent 50 procentų visų suinteresuotų bendruomenių. Pirmininkė. Ačiū labai. Manau, kad atsižvelgdami į tai, kad komisijos atsakymas nėra pilnas, vienintelis mums liekantis kelias yra palikti tą peticiją atvirą buvo pateikti tam tikri peticijos autorių argumentai, kiek ten jie teisingi, kiek ne. E, komisija sako, kad kai kurių dokumentų trūksta, tad aš manau, kad mums telieka tą peticiją, ar tikriau sakant, peticijas palikti atviras ir laukti atsakymo iš komisijos dėl visos procedūros užbaigimo. Ir laukti patvirtinimo iš Italijos, kurio, kiek aš suprantu, kol kas nėra. Taigi, jeigu kolegos sutiks, galėtume ir baigti diskusiją dėl šios peticijas, nuspręsdami palikti ją atvirą. E, dėkoju e, peticijos autoriams ir norėčiau perėti prie kito klausimo. Pane pirmininkė, aš e, tik norėčiau pasakyti Jums ačiū, kadangi mes neturėjome šansų užduoti visus iš penkių klausimų, aš juos Jums perduosiu ir paskui atsiųsiu e, visų trijų komitetų transporto, aplinkos bei peticijų komiteto nariams, nors e, visa ta medžiaga yra prieinama ir mūsų tinklapyje, bet aš juos atsiųsiu visiems nariams. Dėkoju už tai, kad atvirai uh, svarstėte, atsižvelgėte į mūsų problemas ir kad ir toliau stengiatės palaikyti dialogą ir spręsti visas tas problemas. Dėkoju Jums uždėmesį. Dabar kaip tik išdalinsime savo dokumentą šioje salėje. Dėkoju. Dabar pono Giancarlo. Contro il corridoio 5 contro il finanziamento europeo della linea ferroviaria Trieste di Vaca.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 EPC asked for. Ha bisogno necessariamente del supporto, può iniziare magari mentre. Gal eh, galėtumėte ir pradėti, nors kol kas techninės priemonės dar ir neparuoštos. Ponas Pastarūti, ar reikia jums kažkokios paramos? vaizdo ir garso technikos, kokios laiko e, gal reikia. Techniką mes pakvietėme, jis ateis, bet galite pradėti kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, e, ponės ir ponai, gerbėmiai komiteto nariai, dėkoju už galimybę paaiškinti Jums, kodėl mes teikiame savo peticiją. Prieš pereidamas prie smulkmenų norėčiau akcentuoti, kad labai gaila, kad nebuvome oficialiai pakviesti dalyvauti svarstant šią peticiją. Akar e, valdys Sūza e, kolegos informavo mus, kad ta peticija bus svarstoma šiandieną ir, ir dėl to visos dokumentacijos šiandieną nesugebėsime pateikti. Mes savo peticijome e, reikalaujame, kad nebūtų finansuojamas penktasis koridorius Trieste Divačia. Nuo pat pradžios manome, kad pati ta mintis e, yra nesusipratimas. 2000, e, šių metų uh, Pavasarį e, darbai šitame maršrute buvo nutraukti ir jeigu būtume laiku tai padarę, būtume išvengę didžiulių pinigų iššvaistimo. Kol kas nežinome, kiek buvo išleista tų pinigų. E, e, regiono tarybos vadovas vis tik tai gynė šios padėties institucinius aspektus. Bet kalbant apie greitaeigę liniją nuo Venecijos iki Trijas, tai turime pasakyti, kad šiuo atveju kalbame apie vieną iš e, atkarpų. E, Veneto regione e, visa virtinė merų yra pareiškę, kad jie nori nuo savos kelžinkelio linijos vedančios link pakrantijos. Maršrutas dar e, E, nėra nustatytas, galbūt bus panašus į greitkelio maršrutą. Jis bus e, statomas atkarpomis nuo 20 iki 30 km ir nebus jokios kalbos apie greitą eigį geležinkelį. Yra taip pat e, planų, dėl kitų linijų, bet su Italijos valdžios atstovais dėl to nebuvo tinkamai tartasi. Nėra. E, vyksta tam e, tikras e, e žemės sklypų atėmimas, e, bet nėra tinkamai tartasi, dėl to E, toje e, numatomoje linijoje e, numatyta taip pat statyti ir kelis tunelius. Tai susidūrė su įvairiomis problemomis dėl karstinių darinių, dėl vandens. Karstinė sistema nėra aiški. Taigi toje atkarpoje iki Triestės divačia jau yra pakankamai daug problemų. Taigi, inžinieriai nekarta yra pareiškę, kad tame regione nėra e, greitaeigio geležinkelio poreikio Tuo labiau, kad egzistuojanti linija yra pakankama, kad galima būtų pervežti reikiamus krovinių kiekius. E, regiono tarybos e, atstovas ponas Rikardi tuo tarpu jau yra parengęs tam tikrus planus, pagal kuriuos darbai turėtų prasidėti ir tęstis keletą metų. Uh, E, neįmanoma priimti tokio projekto, kai kalba eina apie dešimtis e, ar šimtus kilometrų tunelių, kurie būtų statomi karstinėme regione. Tuo tarpu, kai egzistuoja e, dvi traukinio linijos paviršiuje, per kurias kasdieną gali pravažiuoti pakankamai krovininių traukinių. Paprasčiausiai e, kitai e, linijai nėra poreikio. E, tame Italijos regione mums nereikia greita eigės vėžės, mums tai reikia modernizuoti vietinius geležinkelius, reikia atnaujinti riedmenų parką, pagerinti saugumą. Mes nenorime, kad Europos pinigai būtų naudojami geležinkelio infrastruktūrai, kuri padarytų labai didelę žalą mūsų labai gražiai ir retai ekosistemai ir, ir gamtai. Tai tik prisidės prie Italijos e, valstybės skolos didėjimo ir, žinoma, sukels panašias problemas į tas, kurios kilo Graikijoje. 2008 parlamentas ir taryba priemė direktyvą, kurioje raginama taikyti atitinkamus kriterijus tokio tipo infrastruktūros projektams, e, ten raginama atsižvelgti į tokio projekto pelningumo kriterijų, todėl mes ir prašome, kad komisija e, paaiškintų visą šį reikalą, nes yra skandalinga, kad nei regiono, nei vietos administracija e, veikia nepakankamai skaidriai. Rappresentante della Commissione, penso vorrà aggiungere qualcosa. Dėkuoju, dabar suteiksime žodį komisijai kurios atstovas kaip tik tikimės turės kuo papildyti savo pasisakymą. Said... Dėkoju. Nelabai turiu ką pridurti. Komisija gavo labai daug informacijos apie šią peticiją 2010 m. balandį ir 2007 metais. Mes kreipiamės į peticijus pateikėjus 2007 metais. Mes nusintėme laiško kopiją įvairioms komisijoms ir galiausiai atsiskaitėme prieš jūsų komitetą. Šiandien galime tiesiog dar kartą patvirtinti savo poziciją, kurią pristatėme 2008 metais. Nėra jokių įrodymų, kad buvo pažeisti ES aplinkos apsaugos teisės aktai. Mes rėmėmės mums pateiktą informaciją. Be to, galiu pasakyti, kad nėra išduotas leidimas vykdyti veiklą tiesiant jokią atšaką tame um, regione nuo Porto Gruaro iki Divačio. Kaip sakiau, nėra, nėra išduotas ne vienas leidimas e, veiklai vykdyti. E, žinoma, ši direktyva yra procedūrinė ir mes dabar negalime teikti, kad buvo padaryti poveikio aplinkai vertinimo direktyvos pažeidimai. Atitinkama direktyva reikalauja, kad tokie vertinimai būtų atlikti Ir mes manome, kad reikia atlikti bendrą tokį poveikio aplinkai įvertinimą. O dėl tarp sieninės atkarpos reikėtų abipusių konsultacijų, atsižvelgiant į Junktinių tautų konvenciją ir ESPO konvenciją bei kitus teisės aktus. Šie teisės aktai yra taikomi tiek Italijai, tiek Slovenijai, kadangi jos yra valstybės narės. PAV direktyva nereikalauja atlikti ekonominės naudos analizės arba nereikalauja atlikti poveikio socialiniams klausimams prieš išduodant leidimą. Kalbant apie poveikį e, Natūra 2000 nustatytoms buveinėms, akivaizdu, kad reikia atlikti įvertinimą atsižvelgiant į buveinių direktyvos nuostatas. Netrukus baigsiu. Atsipečiau ir kolegų iš kitų generalinių direktoratų ir galiu pasakyti, kad e, bendrai finansuotos e, veiklos turi laikytis teisės aktų nuostatų. Tokios bendro finansavimo lėšos e, nebuvo skirtos Ir kadangi mes neturime jokių įrodymų, kad direktyva buvo pažeista, mes negalime imtis jokių tolesnių veiksmų, nes tai pažeistų mūsų kompetenciją pagal sutartis. Ačiū. Grazie, il kolega Kančiano chiesto la. Ačiū, kolega. Kolega Kančiano. Aš gyvenu netoli šios vietovės, kuri turėtų drėktis geležinkelio atkarpa ir kai e, gavau šitą knygelę, kurią čia rodau, ten parašyta, kad e, tai yra piliečių pozicija. Aš sutinku, kad gal, galbūt e, kai kurie gyventojai šio regiono ir laikosi tokios nuomonės, tačiau tikrai ne visi, nes aš, pavyzdžiui, irgi esu vienas iš jų. Taigi, mes e, privalome, kaip manoma, geriau dirbti savo darbą, Ir taip pat turime prisimti tam tikrą atsakomybę skaitytojų atžvilgių ir visų mūsų piliečių, tačiau jeigu taip elgsimės kaip dabar, tai nieko nepasieksime galbūt. E, tai yra tam tikras Italijos skiriamasis bruožas, e, o galbūt ir kitose pasaulio dalise panašiai yra elgiamasi. Mm. Mes esame vieni iš tų, kurie kovoja kad e, už tai, kad e, Europa išlaikytų tam tikrus aspektus arba vystytųsi toliau, o kiti to tarpu teigia, kad mes nenorime tokios raidos, mes netgi norime, kad ji judėtų priešingą kryptimį. Taigi aš jau anksčiau minėjau, kad e, privalome užtikrinti skaidrumą ir kitus su juos susijusius dalykus, tačiau mums čia turi tekti kitas vaidmo. Visiškai turime pasirūpinti tuo, kad ankstesnis gelžinkelio koridorius numeris 5, kuris, kurio pavadinimas dabar PP6, būtų tas projektas įgyvendintas, nes dabar viskas e, juda ta kryptimi, kad ten po truputėlį kažkas daroma, truputį kažkas atnaujinama. Mes tačiau turėtume į visą reikalą žvelgti kitų kampų ir ieškoti pačių geriausių sprendimų visai Europai. Čia tuo tarpu mes kalbame apie Triesto regioną ir buvo daug įvairių susitikimų, įvairių pasikeitimų nuomonėmis ir rezultatų, tačiau kol tie rezultatai taps visiems arba daugumai priimtini, tai gali užtrukti labai daug metų. Kalbant apie poveikio aplinkai aspektus, tai poveikio aplinkai tyrimas apie tai jį čia yra kalbama, savai mes suprantama, kad mes turime laikytis ES uh, aplinkos teisės ir neturime teisės jos pažeisti. Man tokie dalykai taip pat nepatiktų, kalbant apie šio projekto naudą. Galiu pasakyti, kad ta atkarpa geležinkelio triestas divačia turi neblogas sąlygas e, veikti naudingai ir atnešti naudos regionui. Friolio ir Venecijos regionai čia taip pat e, yra susijęs su šiuo projektu, ne, nežinau tiksliai, koks yra šios gražinkelio atkarpos maršrutas, tačiau mes galėtume pakviesti komisijos narius e, į Veneciją ir galėtume suorganizuoti susitikimus regiono atstovais tam, kad e, ieškotume bendrų visiems primtinų sprendimų. Nes tikrai čia niekas nebando pasiekti, kad ta geležinkelio atkarpa būtų tiesiama lygiai grečiai e, sausumos keliui, nes kol kas niekas nieko dar konkrečiai nežino, sprendimai turėtų būti priimami iki metų pabaigos. Manau, kad šiandien mes privalome ieškoti tokio sprendimo, kuris leistų, kaip įmanoma, mažiau žalos padaryti regionui, atlikti darbus, kaip įmanoma, pigiau ir kad visiems būtų gerai. šio projekto operatorius yra ETAFER. Manau, kad e, dirbama yra e, abipusio pasitikėjimo dvasioje. Šiuo mes tikrai negalime kritikuoti projektą, su kuriuo nesame išsamei susipažinę ir su kurio įgyvendinimo e, galimybėmis taip pat dar nesame susipažinę, nes nėra atlikti atitinkami tyrimai. Regioninės administracijos pasirašė atitinkamą dokumentą ir mes e, tikimės, kad e, visi darbai, kaip įmanoma, geriau ir greičiau pajudės į priekį. Jeigu tačiau nepavyks jų pradėti, nepavyks ar rasti atsakymų į iškilusius klausimus, tai nerasime ir geriausio sprendimo, siekdami gyveninti PP6 geležinkelio koridoriaus projektą. Manau, kad kai susipažinsiu geriau su padėtimi, tai galėsiu ir konkrečiau tada pasisakyti. Kolega Lijar. Mums e, čia iškyla problema, kad vertiname projektą ir peticijas e, prieš šį projektą. Tuo tarpu dar nėra atlikta poveikio aplinkai analizė, todėl galbūt prašyčiau peticijų teikėjų ir komisijos. Pirmiausiai privalome užtikrinti skaidrumą, atlikti poveikio aplinkai vertinimą E, įsiklausyti į visų suinteresuotų šalių nuomonės ir pozicijas, įsiaiškinti visas aplinkybės, poveikio aplinkai, paaiškinti aspektus susijusius su tuo, kokį poveikį projektas darys žmonių gyvenimo kokybei. Dabar norėčiau paprašyti peticijos autorių, užduoti jiems tam tikrą klausimą. Mes turime, kaip įmanoma, atidžiau stebėti visą procesą, nes prasideda karštoji planavimo fazė, karštasis etapas ir siekiant užtikrinti skaidrumą bei kad būtų laikomasi ES teisės aktų, E, direktyvų reglamentų ir jeigu būtų nustatyti, nustatytos tokios aplinkybės, tada būtų galima dar kartą kreiptis į mus, nes mūsų požiūrių dabartinėme etape negalime reikalauti sustabdyti arba re rekomenduoti sustabdyti projektą, apie kurio poveikį mes e, neturime jokios informacijos ir todėl negalime jo objektyviai vertinti. Taigi toks būtų mano prašymas. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? 30 sekundžių dar turime atsakymui. Na gerai, vieną minutę skirsime. Mm. Okay. Sarei presuntuoso a pretendere che eh, diciamo, eh, siamo, siano la maggioranza dei cittadini che eh, sono. Aš tikrai e, nesakyčiau, kad dauguma piliečių pasisako prieš šį projektą. Tai būtų pernelyg drasu. Tačiau čia neįname, neįna kalba tiesiog tik tai apie žmonės, kurie sako, na, per mano daržą tai geležinkelio netieskite. Bet pažvelkime, kiek daug išvaistyta lėšų Italijoje. 13 milijardų eurų buvo Italijoje išvaistyta vien tik tai e, biudžeto skolos aptarnavimui. Nėra būtina, kad e, aplinkos žalą vertintų masės žmonių. E, jeigu pažvelgsite į runkį Triest atkarpa, tai visiškai aišku, kad ta linija eina per karstinį regioną ir, e, o ten reikės statyti daug e, tunelių. Speleologai netaip seniai tenai atrado Ola, kurios iš vis nieks nesitikėjo, ten esant. Ir pagaliau e, mes turime štai ką prisiminti, ponas Kančian, jūs esate iš Veneto regiono. E, mes e, gyvendami savo regione turime elgtis kaip, kaip tėvai, kurie tinkamai rūpinasi su vaiko ateitimi, kam statyti naujas linijas, kurių nereikia, kam švaistyti pinigus. Pirminkė, ačiū iš to, ką mes išgirdome. Manyčiau, kad ši peticija remiasi kažkokią hipotezę apie ateitį ir išreiškia susirūpinimą projektu, kuris dar net neprieartėjo prie įgyvendinimo stadijos. Tad e, galbūt, e, tikrai sakant, komisija mums aiškiai e, pasakė, kad neįmanoma nuvykti ir pažiūrėti, kas daroma vietoje, kadangi nieko ten nevyksta, turime kol kas tik tai žodžius ir kažkokius dokumentus. Tad neįmanoma kažką atidžiai ištirti ir įvertinti, nes niekas nėra dar ir padaryta. Tad e, šiame etape vienintelis dalykas, ką galime padaryti, tai su jūsų sutikimu paprasčiausiai nusiųsti laišką vietos valdžios institucijoms ir paprašyti, kad jie labiau įtrauktų žmonės, atsižvelgtų į jų susirūpinimą, kad būtų užtikrintas demokratinis e, dalyvavimas priimant sprendimus. Taigi eina kalba apie mandagų laišką vietos valdžios institucijams. Kolegos sutinka, jeigu taip, tai tada dėl šios e, peticijos mes e, diskusiją baigiame, o paskui peticijos autoris galbūt galės sugrįžti, jeigu jau atsiras e, kažkoks pagrindas svarstyti kokius nors dalykus. Dabar 12 e, punktas peticija dėl ponios Evelin Šliogl iniciatyvos dėl Breinerio tunelio. Suteiksime žodį vienai iš peticijos autorių. Ponas ir ponai, aš noriu paklausti, ar Europos komisija iš tikrųjų turi teisę leisti mokesčių mokėtojų pinigus dalykams, kurie daro žalą Mes gyvename šalia greitkelio iš Müncheno į Veroną. Greitis e, tuo greitkeliu yra didelis, daug krovininių automobilių ten važiuoja, yra daug tunelių, kurie užtruko, kurių statyba užtruko 20 metų, padaryta žala gamtai. Na, e, o dabar e, Austrija ir Italija ketina išleisti dar daugiau pinigų Eina kalba apie 60 km tunelį tarp Austrijos ir Italijos. Vien tai kainuos apie 24 milijardus eurų pagal e, Austrijos audito rūmus. E, Austrijos piliečiams tada kiekvienam e, iš jų mokesčių mokėtojų tenka po tūkstantį eurų. Tad mes ir norime paklausti, ar komisija uh, laikosi 151 e, direktyvos dėl darbo įstatymų straipsnio. Ar e, laikomasi deramai taisyklių? E, ankstesnis Karel Van Mirt parengtas pranešimas teigia, kad jokios taisyklės nebuvo sulaužytos E, buvo sudaryta darbo grupė visoms problemams spręsti, bet e, nuo to laiko niekas nebuvo padaryta ir šių metų Liepas, e, birželio mėnesį Italijos audito rūmai nustatė, kad Italija neturi galimybių apmokėti bent 25 procentų to tunelio vertės. Austrija kol kas padėti dar analizuoja. Dabar e, naujasis projekto koordinatorius e, paskambino man ir pareiškė, kad mm, ES gali e, paskirti ar skirti finansavimą, kuris kol kas yra laikomas rezervė, eina kalba apie vieną milijardą eurų. Projektas kritikuotas spaudoje Austrijoje yra gandų, kad tunelis, e, kuris bus pastatytas, bus daug mažesnis, bus naudojamas tik tai dujotekiui ir elektros linijai nutiesti. Kalbama ir apie tai, kad apskritai statybos bus sustabdytos, nes nėra pinigų tokiam geležinkelio tuneliui statyti. Tad, esant tokiai padėčiai, ar gali komisija leisti naudoti pinigus iš to rezervo? E, mes negavome atsakymų e, į klausimus, ar tas tunelis bus pelningas. Nepadaryta jokių studijų. Dėl to nepriklausomi ekspertai, e, mokslininkai, ekonomistai prognozuoja, kad viso projekto vertė bus daug didesnė, negu kad bus galima uh, gauti iš jo naudos. Taigi, kaip e, investicija, tai tiesiog nepriimtina, tie pinigai galėtų būti leidžiami e, švietimui ir kitokiems reikalams Vokietija taip pat e, nori, kad būtų atlikta išsamesnė analizė, eina kalba apie didžiulės sumas 600 milijardų eurų, situacija keliuose blogėja, tačiau e, krovinių pervežamų geležinkeliais nedaugėja, yra absurdiška, kad e, italų geležinkeliai neturi jokių e, tarptautinių jungčių, e, krovininių e, geležinkelių jungčių nėra investicijų, kurios padarytų mūsų geležinkelius veiksmingesniais. E, jeigu e, būtų ekspertų nuomonės klausima, tai tada mūsų geležinkeliai būtų veiksmingesni, efektyvesni. Mes taip pat norime, kad būtų atliktas poveikio įvertinimas, kad būtų iš vis permastyta TNT tinklų sąranga, kad galima būtų keisti socialinius ekonominius reikalavimus. E, e, tvirtinant tokias statybas. E, Komisija taip pat turi atlikti strateginį e, poveikio aplinkai įvertinimą, nes ji privalo tokių programų e, poveikio įvertinimus atlikinėti. E, Bremer tunelis yra puikus pavyzdys to, apie ką mes čia kalbame, tai yra atkarpa tikriau sakant, Šveicarija jau dabar stato savo tunelį, kuris bus baigtas 2017 ir e, praktiškai, kai jis bus baigtas, Bremerio tunelio apskritai nebereikės. Vienintelis e, būdas pradėti statybą dėl e, Bremerio tunelio yra panaudoti komisijos pinigus, todėl klausimas ir kyla, ar pravartu ver, komisijai leisti mokesčių mokėtojų pinigus, kai rezultatas bus tik tai nuostoliai, ar galbūt verčiau juos vers, e, leisti e, ten, kur bus aiškesnė nauda. Ar tai tinkamas mokesčių mokėtojų pinigų leidimo būdas? E, Tai turėtų būti organizuojama atsižvelgiant į ekonominius pelningumo rodiklius. Tai būtų tikresnis, teisingesnis mokesčių mokėtojų pinigų leidimo būdas. Dabar žodis komisijos atstovai. Uh, Dėkuoju, aš tikrai neturiu pristatyti pirmojo prioritetinio projekto dėl Brennerio tunelio. Mes uh, žinome, kad jau 80-metyje kalbėjome apie tokį tunelį. 200 milijonų sunkvežimio važiuoja per tą regioną ir mums yra būtina pakeisti, atlikti modalinį pakeitimą šiame regione. Taigi remiantis e, tokiais pageidavimas e, dokumentas, projektas buvo parengtas. Jau 94 ir 96 metais e, ir 2004 metais šiam projektui pritarė ir Europos parlamentas praėjus tiek daug metų ir praėjus šešiems metams nuo paskutinio sprendimo ketvirtais metais e, projektas yra parengtas ir jį būtų galima pradėti vykdyti. Pone pirmininkė, mes atlikome visą poveikio aplinkai vertinimą. Tai buvo ilgai užtrukęs e, procesas, vyko konsultacijos Ir visa ta informacija yra pateikta komisijos atsakyme. Aš pats dalyvavau ne viename svarstyme, buvome susitikę su vietos merais, su koordinatoriais, su gyventojais ir kitais žmonėmis. Net ir mano pačio gimtame mieste vyksta panašus projektas ir aš suprantu, koks svarbus yra poveikio aplinkai vertinimas ir kiek svarbos jis reiškia piliečiams. Peticijoje sakoma, kalbama apie lėšas. Ir yra toks reikalavimas atlikti ekonominės naudos analizę. Tokią analizę atliko Austrija, Italija ir Vokietija. Toks vertimas buvo atliktas ne tik vieną, ne vieną kartą. Pavyzdžiui, Vokietija šiuo metu atlieka ekonominės naudos analizę, kuri apima visus projektus. ponė pirmininkė, aš nemanau, kad galėčiau dar kažką pridurti. Projektas yra parengtas, jį galima pradėti vykdyti ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime lauktų rezultatų. Aš tikiuosi, kad projektas atneš naudos ir oro kokybei, dėl kurios vietos gyventojai ne vieną kartą yra skundėsi. Taip pat suteiksiu galimybę pasisakyti kolegai iš gener... aplinkosaugos generalinio direktorato. Peticijos autorius kalba apie poveikio aplinkai vertinimą. Toks vertinimas nėra numatytas TNT projektams. Tokį vertinimą turi atlikti valstybės narės, ne Europos komisija. Ačiū. Okay, grazie. Il collega Dorfman. Sì, si, grazie signor. Collega Dorfman. Aš kalbu ne tik kaip šio komiteto pakaitinis narys, tačiau taip pat kaip ir pilietis, kuris gyvena už kelių kilometrų nuo tos gražinkelio atkarpos, kur kiekvieną dieną pravažiuoja 20 traukinių, o projektą gyvendinus tas skaičius išauks iki 400, kai jau bus galima laisvai geležinkeliu keliauti į Austriją. Kadangi buvau meras vienoje bendruomenėje, kuri yra arčiau e, pietinės atkarpos dalies, o ne prie tunelio. Manau, kad tai yra vienas iš didžiausių tokio pobūdžio projektų dėl e, Brennerio tunelio Nuo 1865 metų ten geležinkelio linija veikia, o po šimto metų 1960 buvo pastatyta automagistralė. Tuo metu, kai automagistralė buvo statoma, prekes buvo pervežamos geležinkeliu. Tačiau po to padėtis pamažu keitėsi. Visiškai aišku, kodėl. Todėl, kad niekas neinvestavo į geležinkelius, buvo investuojama tik tai į sausumos kelius ir magistralės. O šiandien ta geležinkelio atkarpa yra 140 metų traukiniai, jie važiuojantis maždaug yra 50 metų amžiaus ir negali konkuruoti su naujais blizgančiais vilkikais, kurie važinėja magistralėmis. Taigi padėtį galima pakeisti tik tai investuojant į geležinkelių infrastruktūrą. Tai reiškia, kad turime, kad kolega kalbėjęs anksčiau yra teisus atnaujintais geležinkelio vėžėmis galima išvystyti daugiausiai 150, ne 250 km per valandą greitį kalnuotose regionuose. Aš norėčiau priminti Jums keletą dalykų ir manau, kad e, reiktų šiek tiek e, pataisyti e, peticijos autoriaus išsakytas mintis. Jis teigia, kad Brennerio tunelis yra visiškai nesvarbus projektas. Manau, kad ilgalaikių požiūrių tai būtų viena iš svarbiausių transporto ašių per Alpes, nes būtent e, tuo maršrutu pasaraisiais metais buvo daugiausiai, labiausiai didėjo transporto ir keleivių srautai. Tai būtų pati svarbiausia jungtis per Alpių kalnus. Taip, per pastarosius metus projektas e, nelabai dėjo į priekį, į priekį daugiausiai ir e, transporto srautai taip pat nedėjo, tačiau e, to priežastis buvo ekonomikos krizė. Jeigu paanalizuotumėte skaičius iki krizės, tai 50 milijonų tonų prekių kiekvienais metais pervežama Brenerio tuneliu. Ir taip pat neteisinga informacija, kad šis projektas gali būti finansuojamas tik tai ES pinigais, nes kitiem pinigų neskiria. Italija ir Austrija. Ir Italija jau prieimusi visus sprendimus projektą finansuoti, Austrija šiuo metu kaip tik svarsto šios sprendimus. Brennerio automagistraliai taip pat yra skiriama 120 milijardų eurų. peticijos autoriai teigia, kad darbai šiuo metu sustabdyti. Tai netiesa, jie sustabdyti tik tai dviems mėnesiams dėl tam tikrų geologinių sunkumų. E, Italijos pusėje galima būtų teikti, kad darbas yra beveik baigtas arba bus greitų laikų baigtas. Nežinau, kokia yra padėtis Austrijoje. Pone Dorfmanai, prašau baigti jau savo pasisakymą sako pirmininkė, kalbant apie poveikį aplinkai, jeigu turėtume omenyje, kad gyventojai privalo būti apsaugoti nuo 400 e, traukinių parvažiuojančių per dieną keliamo triukšmo, tai vienintelis būdas tą padaryti yra tik tai iškasus tunelį. Ir taip pat būtų galima gyventojus apsaugoti nuo milijonus tonų prekių pervežančių e, vilkikų taršos. Taip pat sutaupytume energijos išteklių, nes e, traukinių važiavimas per tunelį reikštų, kad nereiks jų vilkti į viršų 700 metrų Ir paskutinė mintis, peticijos autorius minėjo, kad Austrija daugiau niekas nebepalaiko tokio šio projekto. Mes su tarpu esame e, jau beveik e, atlikę visus parengiamosius darbus šiam tuneliu statyti ir kiek aš žinau, tai niekas neprieštarauja šio projekto įgyvendinimui ir remdamasis e, savo turimą informaciją, Viptal e, grupės, e, kuri, kiek man žinoma, yra pakankamai neskaitlinga grupė, tai man atrodo, kad daugiau yra žmonių palaikančių šį projektą, nei jam prieštaraujančių. Pirmininkė, ačiū prašau kalbėtojų labai trumpai kalbėti. Ponui Hefneriui suteikiamas žodis, labai prašau kalbėti trumpai, nes mūsų laukia pokalbis su ombudsmenu. Ačiū, aš trumpai kalbėsiu. Leiskite man pirmiausia pasakyti, nesu nei tunelių, nei geležinkelių infrastruktūros priešininkas. Manau, kad ši transporto priemonė yra naudinga, tačiau kiekvieną projektą turime įvertinti atskirai, konkrečiai Ir peticijų autoriai mūsų prašo išsiaiškinti, ar mokesčių mokėtojų pinigai šiam projektui teisingai naudojami, todėl e, priešingai nei kolega Dortmanas nenorėčiau remtis bendro pobūdžio argumentais už ar prieš e, tunelius, nes neturėtų komitetas mūsų svarstyti tokio pobūdžio klausimų. Aš norėčiau užduoti labai aišku tikslų klausimą komisijai kuri mano nuostabai e, į kurį nebuvo atsakyta e, balandžio 22 dieną, ar e, yra atlikta sąnaudų ir ekonominės e, išlaidų sąnaudų naudos ekonominių išlaidų ir pasiekimos naudos analizė, kuri leistų vertinti kurie remiantis būtų galima vertinti, ar projektas yra rentabilus ar ne. Jeigu toks vertinimas e, egzistuoja, tai prašyčiau mane ir komiteto narius supažindinti su jo rezultatais, nes e, jie būtų labai svarbus mūsų apsisprendimui. Antras klausimas, ar projekte dalyvaujančios šalis yra numačiusios finansuoti taip pat ir e, į šį tunelį įsijungiančias geležinkelio atkarpas tiek Vokietija, tiek Italija, tiek Austrija. Taip pat noriu paklausti, ar komisija suteiks atitinkamą finansavimą iki 2013 metų, net ir tuo atveju, jeigu paaiškės, kad ekonominiu požiūriu šis projektas nėra prasmingas. Ar komisija. E, <clears throat> susijęs savo sprendimą su ekonominiais faktoriais. Kolega kalbėjusi iki man, prieš mane kalbėjo 10 minučių, aš per dvi sugebėjau pasisakyti. Pirmininkė, tačiau mes turėtume pademonstruoti ir tam tikrą, parodyti tam tikrą mandagumą e, ombudsmeno atžvilgių. Kolega Štraserė, galėtumėte jūs taip pat trumpai pasisakyti. Pone pirmininkė, aš pastengsiu atsižvelgti į jūsų pageidavimą. Austrijos požiūriu turiu pasakyti, kad tiek Tirolio bendruomenių atstovai, tiek pati Tirolio federalinė žemė, tiek federalinė Austrijos vyriausybė. Aš pritariu kolegai Dorfmanui pagėdauja, kad sprendimai būtų priimti greičiau, kad statybos darbai vyktų greičiau, ir e, jie labiau pritarė statybos projekto gyvendinimui, nei jam prieštarauja. Ta norėjau pasakyti komitetui, pirmininkė. Daugiau nėra norinčių pasakyti. Vieną sekundę dar. Ponas Kančian, aš tik noriu pasakyti, kad pritariu anksčiau pasisakiusiems. Pirmininkė, tada norėčiau už tai kokį pasiūlymą pateikti komisijai pateikta klausimų, tad gal galėtume gauti atsakymus į juos raštu ir gavę juos mes apsispręsime, ką daryti su šia peticija. Neturime šiandien laiko komisijos dar kartą išklausyti. Jeigu sutiktumėte su šiuo pasiūlymu, lauksime atsakymų raštu ir apsispręsime, ką toliau daryti. Aptarsime tai per koordinatorių posėdį. Dabar perkime prie 14 punkto. Labai atsiprašau mūsų svečia už tai, kad privertėme jį laukti. Kalbame apie nuomonę dėl galimybės visuomeniai susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Mūsų pranešėja šio klausimo yra ponia Hankis. Dėkoju ponė pirminkė. E, ši tema tikrai sudėtinga. Todėl kalbėsiu vengriškai. Norėčiau paklausti taip pat jūsų, ponė pirmininkė, kada turėtume baigti darbą, nes nenorėčiau penelik daug laiko užimti ir nepalikti laiko ponui ombudsmenui, tad norėčiau, kad jam taip pat liktų laiko pasakyti. Tad pradžioje norėčiau paklausti, kiek turiu laiko. Jeigu penkias minutės, tai tada, ko gero, nebus pakankamai mums abiems. Pirmininkė, apskritai iš viso turime 20 minučių. Daugiausia 20 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Tada pasistengsiu kalbėti glaustai, pakalbėti apie pagrindinius aspektus. Kalba eina apie ilgą istoriją. Ir manau, kad būtų svarbu surasti čia bendrą vardiklį, kad įvairias nuomonės turintys žmonės, įvairių politinių frakcijų žmonės e, surastų kompromisus ir e, sutarimą. Tokiu būdu tik tai užbaigsime tą ilgą procedūrą. Tai vienintelis kelias surasti gerą sprendimą. Viltis pasiekti kompromisą egzistuoja, nes aš manau, kad tikslai ir vertybės, pagal kuriuos, e, kuriais remdamiesi mes norėtume savo piliečiams suteikti galimybę susipažinti su dokumentais, yra mūsų bendros vertybės ir mūsų bendri tikslai. E, Panas Diamandūras e, savo straipsnėje yra štai ką pasakęs. Aš pabandysiu angliškai perskaityti jį, nes straipsnis taip pat angliškai. Ir jisai sako, jei Europos piliečiai jaučia, kad ES administracija yra skaidri, prieinama ir atskaitinga, tai, tai mes sukursime reikalingą pasitikėjimą tam, kad jie aktyviai dalyvautų sąjungos demokratinėme gyvenime. Aš manau, kad tai labai svarbus dalykai - skaidrumas, prieinamumas, nuspėjamumas. Tokias yra bendros vertybės, kurių pagrindu turėtume žengti pirmin šioje ilgoje istorijoje, ieškodami kompromisu. Na, o dabar labai glaustai leiskite man akcentuoti kai kuriuos savo nuomonės aspektus. Iš pradžių komisija šiuo klausimu pareiškė savo nuomonę 2001 metais, o vėliau 2008 ir 2009 savo tekstą pakeitė, remdamiesi Lisabonos sutartimi. Aš manau, kad mūsų laukia didelis darbas, daug ką reikės nuveikti. Pirmasis, e, pirmis, pirmoji problema yra žodžio dokumentas apibrieštis. Visa medžiaga apie šios problemos kontekstą jūs turite tarp savo dokumentų, tačiau turėčiau pasakyti, kad e, tas sprendimas turėtų reikšti oficialų dokumentą. Tai vadinasi, dokumentų apriektis, kurie, tie, tai tie dokumentai, e, kurie turėtų būti prieinami piliečiams, turėtų būti suprantami plačiau. Antra vertus, neturėtume leistis į kraštutinamus ir e, turėti galvoje visus dokumentus ar kažkokių pastabų projektai, memorandumai ir panašiai. E, Prie, tai atneštų a, priešingą rezultatą, tai reikštų, kad tada viskas būtų svarstoma, aptarnėjama koridoriuose, užkulisiuose ir nebūtų užrašinėjama. Kitas dalykas dėl a, pranešimo taikymos ryties. Jis turėtų apimti visus informacijos tipus, kurie būtų traktuojami vienodai pagal tą pačią sistemą. Trečia labai svarbi problema yra e, viešojo intereso apibrėžimas. Darant nuorodą į e, Bavariją Lager bylą, komisija turėtų parengti konkrečią ir vieningą nuomonę, ir numatyti tuos atvejus, kai viešasis interesas turėtų būti aukščiau už e, individualų asmenį interesą. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie sako, kad viskas yra viešasis interesas, viskas turėtų būti viešinama. Antra vertus, kitose srityse, pavyzdžiui, e, kovoje su terorizmu, susitarimuose dėl SWIFT, keliavių duomenų perdavimo, E, mes matėme, kad e, vargu ar reikėtų privatumo teisę e, daryti prioritetinę. Antra vertus, mūsų svarstymai neturėtų tapti viešųjų ryšių ar propagandos objektu. Reikia sukurti tam tikrą vieningą klasifikavimo sistemą, kiekviena institucija neturėtų atskirai spręsti, kas yra slapta, kas yra labai slapta ar panašiai. Tad, mano manimu, komisija turėtų parengti vieningą parametrų sistemą, kuri būtų taikoma visose institucijose. Ryšiai tarp valstybių narių e, taip pat turėtų būti tiksliau apibriežti, jeigu valstybės narės pateikia tarybai ar komisijai dokumentus, vadinasi, reikėtų, kad tie, tie e, veiksmai paklustų taip pat ES reikalavimams. Taip pat reikėtų tiksliau apibriežti dalykus susijusius su konkurencijos jis, e, nuostatomis. Pavyzdžiui, yra atveju, kai reikia svarstyti viešosios informacijos problemas. Mm, antra vertus, jau egzistuoja tam tikra precedentų teisė, į ją taip pat reikėtų atsižvelgti. Na ir paskui e, reikėtų paprastinti prieigos ar susipažinimas su dokumentais būdus. E, norėčiau pakalbėti kiek plačiau, bet laiko tam neturiu. Dėl to apgailestauju, apgailestauju, kad tik tai bendrais brožais savo nuomonę jums pristačiau, bet tai įvyko dėl to, kad trūksta laiko. Dėkoju. Turime tikrai labai mažai laiko ir nenorėčiau nutraukti ombudsmeno pasisakymo, jam jo nepabaigus. Bet siūlyčiau dabar pereiti prie anglų kalbos kaip darbo kalbos Ombusmenas kalbės anglų kalba ir galės kalbėti tiek, kiek pageidaus, jeigu jūs, aišku, visi tam pritarėte. Madam Chair, thank you very much for making it possible for us to continue so that I will not feel that I'm taking the committee's time or your time. Uh, let me just uh, thank you, President, and thank you, honorable members,